Gerbiami kolegos, laba diena. Siūlyčiau perėti prie šeštojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra keitimasis nuomonėmis su Irako, atsiprašau, tai yra keitimasis nuomonėmis su Kosovos užsienio reikalų ministru Envero Hoksai. Norėčiau pasveikinti savo kolegos Edvado Kūkano vardu mūsų posėdėje pona Okshain. Pone ministrė, šių pastarųjų dienų politinė veikla Kosovo buvo labai intensyvi, vyko daug įvykių, e, buvo surenkti rinkimai, pradėjo darbą nauja vyriausybė ir buvo siekiama spręsti naujai iškylančius šaliai iššūkius. Džiaugiamės sužinoję, kad Belgrado Prištinos sustikimas buvo vaisingas, buvo pasiektas susitarimas svarbiais klausimais, tokiais kaip judėjimo laisvė, abipusis kvalifikacijų profesinių pripažinimas ir e, visą tai nebejotinai turės teigiamą poveikį piliečių kasdieniam gyvenimui. Noriu pasveikinti abipusės su sėkmingomis dėrybomis. Džiaugiamės galėdami su jumis šiandien turėti galimybę diskutuoti apie šios susitarimus. Turėtumėte žinoti, kad e, Europos parlamentas džiaugiasi, kad Kosovui bus taikoma supaprastinta vizų išdavimo tvarka ir mes norėtume pradėti diskusijas kuo greičiau su Kosovu dėl vizų uh, režimo supaprastinimo. Tai reiškia, kad Kosovas tam turi atitikti visą eilę kriterijų susijusių su redmisija ir uh, reintegracija asmenų, kurie yra išsiunčiami iš ES. Jūsų vyriausybė aktyviai veikia šioje srityje, norėtume išgirsti jūsų nuomonę apie e, šių klausimų sprendimą. Jums žodis, ponė ministrė, o po jūsų pasisakymo iš karto pradėsime diskusijas. Thank you very much. Labai ačiū. Pane pirmininkė. Garbėjai užsienio reikalų komiteto nariai. Man didelė garbė šiandien dalyvauti jūsų posėdėje. Ačiū už kvietimą kreiptis šiandien į jūs. Tai puikiai galimybė mums e, pasikeisti nuomonėmis. Aš daugiau nei aštuonerius metus buvau savo šalies parlamento nariu. Taigi labai mielai atsakysiu jūsų klausimus. Manau, kad e, mano pranešimas neturėtų būti ilgas. Pirmiausia, norėčiau Jums pranešti, kad Kosovo Respublika kaip jauna valstybė e, sutvirtino taiką, stabilumą ir saugumą savo regione. Ir Man labai malonu Jums pranešti, kad per pastaruosius trejata metų mes sugebėjome sukurti valstybę ir visuomenę iš nieko. Iš tas kūrimas pavyko re, gaunant paramą daugelio valstybių, ypač Europos Sąjungos. Ir mano šalies žmonės yra labai dėkingi už šią paramą. Antra, ponia pirmininkė jau minėjo, kad per pastaruosius keletą mėnesių vyko krizė, e, du Prezidentai buvo priversti atsistatydinti, mums reikėjo ieškoti e, sprendimų ir mums pasisekė išrinkti e, prezidentą, tiksliau prezidentę, tai yra pirmoji prezidentė moteris Balkanų šalyse atstovaujanti mūsų um, šaliai. Tai rodo, kad Kosovas e, daug dėmesio skiria teisinės valstybės principų įtvirtinimui, e, siekia politinio stabilumo, taip pat stengiasi, kad e, valdžios struktūrose būtų atstovaujama visa visuomenė. Dar vienas dalykas, kurį noriu pabrėžti, per pastarosius trejata metų mes stengiamės sukurti daugia etninę visuomenę, bendruomenę. Ir praėjusią savaitę Prištinoje 25 e, valstybių tarp valstybinė e, grupė posėdžiavo. Susitikimo metu buvo aptart rimti trijų metų pasiekimai. Turiu pasakyti, kad per trejerius metus mums pavyko gyvendinti daugiau nei 90 procentų artisari plane numatytų įsipareigojimų. Kosovas dabar yra daugia etninė visuomenė, stengiantis įtraukti e, kuo daugiau tautybių. Mes e, išleidome 200 milijonų eurų E, įtvirtindami penkias naujas savivaldybės ir mums pasisekė sukurti daugia etninės institucijas e, lokaliu lygmeniu. Taip pat malonu pranešti, kad mums pavyko kaip naujai vyriausybei tinkamai kovoti su skurdu, korupcija, organizuotu nusikalstamumu ir tuo pačiu pagerinti ekonominės plėtros galimybės, įgyvendinti reformas, ypač teisingumo teismų sistemoje ir administracijoje. Malonu, kad ponė pirmininkė užsiminė apie dialogą su Priština ir Belgradu. Noriu pranešti, kad tas dialogas buvo inicijuotas jungtinių tautų rezoliucijos, kuri buvo priimta praėjusių metų rugsėjo mėnesį. Šio dialogo svarbiausi siekiai yra techninio pobūdžio sąlygos. Mums dabar pasisekė susitarti dėl trijų susitarimų, e, kurie apima tris svarbiausios temas. Pirmiausia, tai yra abipusis univer... aukštųjų mokyklų ir universitetų diplomų pripažinimas, antras laisvas asmenų judėjimas ir trečias sustarimas susijęs su kadastrinių dokumentų ir kadastrinių registrų nuostatomis. Tikimės, kad per ateinančius metus mums pasiseks susitarti dėl kitų susitarimų, kad dialogas plėtosis ir mes savo ruoštų pasirengę būti labai lankstus, gyvendinti savo įsipareigojimus, siekdami, kad šį dialogą lydėtų sėkmėje. Tuo pačiu metu mes daug dirbame siekdami gerų ryšių su regiono kaimynėmis. Ypatingai geri santykiai su Makedonija, Juotkalnyje, labai geri santykiai taip pat su Albanija. Ir ne tik politiniai ryšiai, tačiau ir prekybos bei ekonominiai ryšiai sieja mus su šiomis šalimis. Norėdama sutrumpinti savo pranešimą ir atsakyti jūsų klausimus, aš manau, kad turime laukti ateinančių mėnesių, vyks e, vidurio laikotarpio e, peržiūra, mūsų laukia trys iššūkiai, tai yra e, Šiaurės Kosovo įtrauktis Serbija vis dar yra matoma tame regione ir mes nenorime, kad tas išaldytas konfliktas ir toliau liktų tokioje fazėje. Mes niekada nepripažinome tos teritorijos buvimo Serbijoje. Taip pat e, netoleruojame smurto tame regione. Antras iššūkis tai yra šalies ekonominė plėtra. Prieš keletą mėnesių mes parengėme puikų ekonomikos plėtros planą, e, kurį kūrė geriausi regiono ir Europos ekspertai. Mes pasirengę daryti viską, ką galime, norėdami pagerinti mūsų šalies žmonių gyvenimą. Ir trečiasis iššūkis mums itin svarbus. Tai bandymas atsakyti, kaip mūsų šalyje būtų įmanoma europinę perspektyvą paversti konkrečią šalį artimą perspektyvą. Noriu kreiptis į Jūs prašydamas pagalbos, ypač susitariant dėl e, vizų gairių. 500 milijonų e, piliečių dabar turi teisę keliauti be vizų. Mes nenorim, ne, nereikalaujame, kad mūsų žmonės galėtų keliauti visiškai be vizų. Tiesiog norime supaprastinto vizų režimo e, tuo met, kai įgyvendinsime savo įsipareigojimus. Daug nuveikta šioje srityje per pastarosius dviejus metus. Tačiau jei mums pasisektų susitarti dėl vizų gairių šių metų pabaigoje ir vyriausybė yra pasirengusi um, paskubinti šias darybas, tai būtų labai džiugu. Kosovas yra vienintelė valstybė šiame regione e, vis dar neturinti sutartimis pagrįstų santykių su ES. Mes e, norėtume, kad e, tokie ryšiai būtų įtvirtindami, nes tai reikalinga mūsų ekonominėms ir socialinėms reformams. Garbėjai komiteto nariai, ponia pirmininkė, vienintelė darbo atvarkė, kurios siekia mūsų maža šalis, yra europinė darbo atvarkė. Eurointegracija ir europinis darbo atvarkės įgyvendinimas leidžia mums tikėtis didesnio stabilumo, nuspėjamumo ir geresnės valdysenos bei reformų šalyje. Mes esame nepriklausoma šalis e, ir tokia esame todėl, kad ir mažos tautos gali būti nepriklausomos, tačiau tokios mažos tautos negalės gyvuoti be europinės perspektyvos ir ta europinė perspektyva yra vienintelis tikslas ir vienintelė darbo tvarkė, kurią mūsų jauna šalis turi. Pagaliau noriu padėkoti Jums visiems už didelę paramą, kurią Jūs e, teikėte mums per pastaruosius keletą metų. Noriu padėkoti Jums visiems už Jūsų paramą ir kitoms regiono valstybėms. Praėjusią savaitę dalyvavau susitikime Kroatijoje ir Kroatijai dabar atsiveria naujos galimybės apvainikuodamos šešerių metų kelią, dabar dėrybos yra baigiamos ir Kroatija dabar jau taikys tiesiogiai e, savo europinę darbo atvarkę, mes taip pat to stengsimės pasiekti. Pone pirmininkė, dar kartą dėkoju už suteiktą galimybę pasisakyti, pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Merci, dėkoju, ponė ministrė. Pradėsime diskusiją. Norėčiau paprašyti kolegų, kad e, laikytųsi trijų minučių kalbėjimo laiko, neviršytų jo, kad galėtume E, laikytis darbo tvarkės. Visų pirma, žodis e, Eduardui e, Kukanui, kuris yra delegacijos su Pietričio Azija pirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas ponė ministrė, leiskite pasveikinti Jūs Europos parlamente delegacijos ryšiams su Pietričio Europos šalimis vardu. E, Džiugus matyti užsienio reikalų komitete, džiugu, kad turime galimybę su jumis aptarti klausimus susijusius su dabartinė situacija Kosove ir būsima tos situacijos uh, plėtra. Mes nuolatos palaikome ryšius su partneriais Kosovo asamblėjoje. Mes stengiamės kurti palankę verslo aplinką, stengiamės visi kartu diskutuoti apie tai, kad būtų priimti bendri sustarimai. Mes vertiname tai, kaip mūsų partneriai rengėsi visoms diskusijoms ir kaip yra stengiamasi koncentruotis ties svarbiausiomis temomis, prie kurių Kosovas dabar turi susitelkti labiausiai. Norėčiau grįžti prie ponios pirmininkės pastabos. Įminėjo dar pradžioje, kad galite tikėtis Europos parlamento paramos, kad būtų įgyvendintos visos Kosovo ambicijos rinktis Europos integracijos kelią. Tai būtų taikoma ir vizų liberalizavimo klausimų, jūs įminėjote. Europos parlamentas remia šią iniciatyvą. Jūs kalbėjote apie 15, 50 milijonų žmonių, kurie galėtų keliauti be vizų. Ir mes prašome Europos komisijos per nelik negaišti daug laiko ir pradėti dėrybas su, su kompetentingomis Kosovo struktūromis dėl gairių šiam klausimui spręsti. Procesas suprantama nebus iš lengviausių, tačiau Mes esame visada, žinokite, jūsų pusėje ir pasirengę jums padėti. Yes, really Svarbu yra neužmiršti to, kad lyginant su kitų šalių žmonėmis, jūs iškiai kol kas nėra traktuojami lygiavertiškai. Tai yra problema, kurią reikia spręsti, tačiau tuo pat metu turiu pasakyti, kad yra ir kitų klausimų, kuriuos galima spręsti, net nekalbant apie vizų liberalizavimą. Pirmiausia, tai būtų ekonominės reformos, kurios turi būti įgyvendintos, kad jūs galėtumėt parodyti, kad jūs e, judate Europos integracijos linkui. Vizų liberalizavimas, taip, viskas čia yra teisingai, bet nereikėtų manyti, kad tai yra vienintelis rytis, kur galima siekti pažangos. Norėčiau pasakyti dvi pastabas, iškelti du klausimus. Jūs, manyčiau, ponė ministrė, galite pasakyti, kad užsienio reikalų ministerija turi parengusi užsienio politikos strategiją. E, svarbu turėti tokį dokumentą, ypač esant tokiai padėčiai jūsų šalyje. Jeigu galėtumėte pakomentuoti, kokia yra ta strategija, mums būtų įdomu tai išgirsti, gal yra kažkokių prioritetų, kurie ten paminėti, galbūt galėtumėte tai šiek tiek pakomentuoti. Dialogas. Norėčiau paklausti apie tai daugiau paaiškinimo. Žinau, kad opozicijos partijos kritikuoja dialogo nebuvimą jūsų šalyje. Aš, jeigu teisingai suprantu, rytoj vyks diskusijos parlamente dėl dialogo. Kritikai sako, kad yra sprendimų, kurie priimami ne Kosovo labui, kad ir ne viskas yra skaidru, kad parlamentas nepakankamai informuojamas apie priimamus sprendimus. Gal galėtumėte pasakyti, kaip jūs ketinate spręsti šį klausimą? Kai dėl vizų liberalizavimo aš jau Sakiau, ponė ministrė, kad e, turėtumėte neužmiršti, kad čia jūs esate savo bičiulių rate. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Ponui Kukanui. Pone Lunačiak yra pranešėja Kosovo klausimų. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti savo frakcijos vardu. Jūs čia e, džiugu matyti Kosovo užsienio reikalų ministrą mūsų komiteto posėdėje. Džiugu, kad galime šiandien su jumis diskutuoti. Ponas Kukanas jau minėjo keletą aspektų ir aš norėčiau šį veitą pridurti. Aš pasistengsiu minėti kitus dalykus, ne tai, ką kalbėjo kolega. Norėčiau pasakyti, kad pietričių Europos delegacijos vizitas prieš keletą savaičių į Kosovą, na, prieš mėnesį galbūt tas vizitas įvyko, sako kalbėtoje, buvo puikus vizitas, matėme, kad parlamentas yra labai aktyvus. Ir reikia žinoti, kad vyriausybėms ne visada patinka, kai parlamentas būna toks aktyvus, ypač kai vyriausybė patiria nemažai kritikos iš parlamento. Tačiau demokratija dėja taip yra kuriam, kuriama, o jūs esate jauna valstybė, tad viskas yra logiška. Aš žinau, kad rytoj vyks diskusijos dėl dialogo, aš pati būsiu Kosove ir galėsiu sekti diskusijas iš arčiau. Norėčiau paminėti tik keletą klausimų, kurio būtų tokie. Aš manau, kad jūs teisingai sakote, jog Kosovas yra stabili šalis jau dabar regione. Kai kuriuose kaiminėse valstybėse, pavyzdžiui, Albanijoje problemų po rinkimų buvo žymiai daugiau, o rinkimuose Kosove irgi kai kokių problemų būta, tačiau dabar padėtis net jeigu ne visi sutinka su tuo, kas vyko, yra stabili ir laukiama pozityvios šalies plėtros. Aš norėčiau išgirsti iš jūsų štai, ką jūs minėjote, jog turite dar kovoti su korupcija organizuotų nusikalstamumu. Ar galėtumėte pasakyti keletą žodžių apie teisinius klausimus, kokie įstatymai buvo priimti jūsų parlamente ir įgyventinti šioje srityje? Pavyzdžiui, viena iš kritikų yra štai tokia, kad nėra numatyta liudytojų apsauga. Mes e, girdime kalbant žmonės apie korupcijos bylas, organizuotų nusikalstamumo bylas. Ir čia akivaizdu, kad liudininkų apsauga yra reikalinga. Ar yra numatyta kas nors šią linkme, ar kol kas nieko? Tos būtų konkretus klausimas. Dabar biudžeto klausimai. Buvo pateikta ministro pirmininko pažadų rinkimų kampanijos metu. priimti įstatymą dėl biudžeto. Parlamentas patvirtino biudžeto įstatymą dėl e, viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio didinimo. Norėčiau paklausti, ar yra kokios pažangos šioje srityje, ar biudžeto klausimų sprendimas nesudarys didesnių problemų, kaip matėme, tai nutiko kitose regiono valstybėse. Kaip yra su dialogu dėl, e, tarp Kosovo ir Serbijos. Žinau, kad čia irgi buvo pasiekta pažangos ir tai yra geras dalykas. Puiku, kad vyriausybių atstovai atskirų valstybių bando sėsti prie bendro darybų stalo ir kurti pasitikėjimą vieni kitais. Ką daro parlamentas, kad galėtų įtikinti žmonės Kosove, kad tai yra tas dalykas, kuris Kosovai bus naudingas, kad e, žinotų žmonės, kad kad ar, ar žmonės nėra surpinę dėl to, kad Serbija gali automatiškai gauti kandidatės į ES statusą. Ir dar paskutinis dalykas, kurį norėjau paklausti, yra susijęs su vizų liberalizavimu. Jūs žinote, kad parlamentas gina Kosovo žmonių teisę keliauti laisvai, be vizų. Norėtumėt, norėčiau paklausti, ką įgyvendina jūsų vyriausybė reintegracijos ir readmisijos užtikrinimo srityje. Mes e, žinome, kad Europos komisija dirbs prie šių klausimų ir remdamasi tuos spręs, ar jau galima uždegti žalę šviesą e, Kosovui derantis dėl narystės Europos Sąjungoje. Dėkui. Dėkuoju. Dabar žodis koordinatoriui ponui Salafrankai. Kolegos prašyčiau laikytis kalbėjimo laiko. Dėkuoju, ponė pirmininkė. EPP frakcijos vardu norėčiau palinkėti Jums ko geriausios klotės, pasveikinti Jūs. Turiu keletą konkrečių klausimų, ponė ministrė. Jūs sakėte, jog turite gerus kaiminystės santykius su kaimynais. Norėčiau, kad konkrečiau pakomentuotumėte santykius su Serbija. Norėčiau, kad e, pateiktumėte informacijos apie padarytą pažangą santykius su Serbija. Taip pat norėčiau paklausti, E, kokios yra sritis, kur dar reikėtų siekti pažangos. Kitas klausimas, kokie yra jūsų prioritetai santykiuose su jungtinėmis valstijomis ir kaip jūs įsivaizduojate santykius su šita valstybė. Trečias dalykas, ar jūs turite formalių ar neformalių e, kontaktų su ES valstybių narių vyriausybėmis, kurios jūsų dar nepripažino. Ačiū. Dėkoju. Dabar Žodis ponai Panzieri, socialistų frakcijos e, atstovai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau taip pat jūs e, pasveikinti. E, socialistų ir demokratų vardu. Keletas pastebėjimų ir keletas klausimų iš mano pusės. Aš neneigiu, jog buvo padaryta tam tikros uh, pažangos e, Kosove ir, aišku, mes nekvestinuojame ir nediskutuojame jūsų e, valios e, keisti padėti Kosove. Tačiau dabar reaguodamas į tai, ką sakė kolega Lūnačiak, aš norėčiau e, išsiaiškinti, kaip suprantame savoką stabilumas, ar tai yra pasyvus ar aktyvus e, stabilumas. Jok nereikėtų e, kad tai būtų tik pasivus stabilumas dabartinėje padėtyje. Man atrodo, kad dar daug reikia padaryti siekiant kai kurių e, tikslų, apie kuriuos jūs kalbėjote įžanginėme žodyje. Taip pat norėčiau paminėti būtinybę plėtoti ekonominius ir socialinius reikalus, kad e, būtų įmanoma atliepti daugelio Kosovo piliečių lūkesčiams ir poreikiams. Taip pat e, reikėtų kai kuriuose srityse e, priimti naujų teisės e, nuostatų, pavyzdžiui, reglamentuojančių kai kurios teisingumo aspektus, pavyzdžiui, liudininkų liūdėjimą ar, ar panašiai. Taip pat reikėtų matomesnių pastangų kovos su korupcija ir reikėtų užtikrinti didesnę demokratiją e, Kosove. Sakau tos dalykus ne todėl, kad norėčiau, kad e, prasidėtų diskusija tais klausimais. Ta diskusija jau yra, e, bet e, manau, kad paprasčiausiai ES turėtų turėti galimybę suteikti kaip galima daugiau pagalbos, tačiau tam reikia, kad būtų matomų pokyčių Kosove. Ir galiausiai du dalykus noriu pasakyti. Noriu jūsų, noriu paklausti, kokia yra jūsų nuomonė dėl viso regiono e, situacijos kitimo. Jūs turite gerus santykius su Albanija, su Makedonija. Aišku, reikia tam tikros. E, pažangos santykiuose su Serbija. Serbija jau parodė tam tikras pastangas Europos integracijos e, kontekste ir kadangi Kosovas e, objektyviai, man atrodo, yra susijęs su Serbijoje vykstančiais procesais, tai reikėtų tam tikros pažangos, tam tikrų žingsnių į priekį, sprendžiant e, Kosovo šiaurinės dalies problemas ir taip pat kūrent ir stiprinant kaimininius santykius. Reikėtų taip pat užtikrinti, kad šitie aspektai yra e, susiję su e, realia Kosovo daroma pažanga, kurią mes turėtume konstatuoti. Dėkuoju. Dabar žodis ponui Kačin, e, liberalų frakcijos e, vardu. Dėkuoju, Dėkuoju ponė pirmininkė. Pone ministrė, ponė ambasadoriu. Mano suomių delegacija atsisveikina jūs parlamente. Džiugu, kad jūs čia galime matyti ir kad galime tiesiogiai padiskutuoti. Aš esu pranešėjęs Serbijos klausimų. Norėčiau priminti, kad labai svarbu yra serbų, Kosovo serbų atstovus įtraukti į dialogą tarp Prištinos ir Belgrado. Jau sakėme, kad nekarta iki šiol buvo kalbėta apie santykių su Serbija ir mažumas būtina įtraukti į šį dialogą kaip galima greičiau. Vyksta penktasis dėrybų raundas. Ir aš manau, kad ateitie to dialogo reikės dar daugiau. Tad būtų puikus signalas ne tik dvišaliams santykiams ir politinės atmosferos pagerinimui, bet ir šiaip regionui kaip tokiam tai būtų labai pozityvus signalas. Noriu pasveikinti jūs su nesenais pasiekimais šio dialogo srityje. Buvo pasiektas susitarimas dėl atvykimo į Serbiją E, turint e, tapatybės kortelę. Ir gal, negaliu suprasti skundų, kuriuos reiškia kai kurie valdančiosios koalicijos ir opozicijos kurie deputatai, kad neva to nepakanka. Aš manau, kad tai yra didžiulis proveržis, kad tai yra didžiulis žingsnis į priekį, jūs galite didžiuotis tuo pasiekimu. Tai yra abiems pusėms naudingas žingsnis. Kosovas yra be abejo labai jauna valstybė, jo institucijos dar jaunos, jo opozicija jauna. Tad norėčiau patarti jums plėtoti gilesnį dialogą su opozicija. Čia mes turime opozicinių partijų atstovų. Ponas Kukanas e, čia buvo ir kai, kai kurie kiti kolegos, jie žino, kad kartais tas dialogas nėra lengvas. Tačiau ateičiai, geresniam Kosovo supratimui, stipresnės valstybės kūrimų regione, svarbu užkirsti kelią provokacijoms, kurios kenkia bendrai atmosferai. Konfrontacija nėra produktyvus dalykas nei Kosovui, nei kaimininėms valstybėms, nei platesniam regionui. Aš tiesiog manau, kad jauna opozicija dar turi aukti, bręsti. Aš manau, kad atėjo laikas tapti brandesniems, gal šiek tiek tylesniems ir kuklesniems. Kosovai tenka atsakomybė e, šiuos vertinimus atlikti ir situaciją vertinti tinkamai. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis ponui Danžon, jis yra saugumo ir gynybos pakomitečio pirmininkas. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, sveikiname Jūs Europos parlamente. Puiku matyti Jūs užimantį šis pareigas. Aš pažįstu Jūs kaip profesionalą, žinau puikias Jūsų asmeninės savybės ir aš manau, kad Kosovo vyriausybė paskyrusių Jūs užsienio reikalų ministrus siunčia puikų signalą mums visiems. Trejetas pastabų. Pirmiausia, dėl dialogo. Kaip ir kolegos, norėčiau pasveikinti Jūs E, su pasiektais pirmaisiais rezultatais dialoge tarp Prištinos ir Belgrado. Mes šio dialogo pradžioje jautėme, kad yra tam tikrų nutilėjimų ar susirūpinimų Prištinoje. Na, bent jau didelio entuzijazmo tikrai nebūta šio dialogo pradžioje. Norėčiau paskatinti jūs tęsti šį dialogą. E, prisimti rimtus įsipareigojimus jo atžvilgių, nes tai yra gyvybiškai svarbus dalykas visam regionui, tai yra svarbu Europos Sąjungai. Tas dialogas turi vykti be jokių šankstinių nuostatų. Visos sąlygos ir principai to dialogo jau yra numatyti ir pirmieji pasiekti rezultatai aiškiai rodo, kas yra svarbiausia, o svarbiausia yra pagerinti jūsų šalies piliečių gyvenimą, pagerinti gyvenimą serbų piliečiams. Tai yra labai svarbu jūsų šaliai ir visam regionui, nes dialogas čia nėra susijęs su statusu jūsų šalies. E, nieko nepasikeis tų valstybių, kurios jūsų valstybė jau pripažino poziciją. Jeigu Belgradas jūsų nenori pripažinti, niekas neprivers Belgradą to padaryti. Tad reikia žinoti, kad dialogas yra ne apie tai. Svarbiausia, kad vyrautų dialoge gera valia. To dialogo nereikia bijoti, tai bus tik pozityvu. Antras dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra susijęs su EULEX misija. Tai yra pati didžiausia misija, ES civilinė misija. ES anksčiau tokios, tokio masto operacijos nėra vykdžiusi. Turėtumėte suprasti, kad šios delegacijos tikslas yra padėti Kosovui. Per nelik daug buvo pasarosiomis savaitėmis ir mėnesiais komentarų spaudoje ar tarp Kosovo politikų, e, kai buvo bandoma neikti Kosovo uh, E, atliekamo darbo naudą ir, ir panašiai, ypač teisinėje srityje. Aš manyčiau, kad svarbiausia yra, kad jūs padėtumėte EULEX misijai, nes EULEXo tikslas yra jums padėti kurti teisinę valstybę. Tad yra labai svarbu, kad Kosovo politikai paremtų EULEXą ir nustotų e, EULEXą nepagristai kritikuoti. Trečias dalykas yra susijęs su Kosovo politinė atmosfera. Manau, kad čia reikalai gerėja, jūs priminėte tas krizės, kurias teko neseniai įveikti. Manau, kad reikia, kad Kosovo politikai suvoktų, jog didžiulė polarizacija arba kylanti iš nesenų konfliktų arba ta polarizacija, kuri atsirado iš politinių žaidimėlių, ta polarizacija gali būti labai pavojinga. Turite pavyzdžių, e, pavyzdžiui, su kaimynais E, iš kaimynų pavyzdžių žinote, kad e, demokratijoje tie, tie žaidimėliai dažnai nuveda ne ten, kur norėtųsi, atsiranda daugiau skilimo negu vienybės. Tad politinė klasė turėtų žvelgti aukščiau, toliau ir atsisakyti tų politinių žaidimėlių, kad tos polarizacijos išvengtų. Ačiū, pirmininkė, dėkoju. Dabar siūlyčiau suteikti galimybę ministrui atsakyti užkeltus klausimus, o paskui kolegoms leisim klausti toliau. Yes, sure. Thank you very much. Labai ačiū. Ačiū už klausimus, patarimus, pastabas. Mums kaip jaunai valstybei ir man kaip užsienio reikalų ministrui labai svarbu sulaukti iš jūsų patarimo įvairiausiais klausimais. Tai tikrai svarbu. Pabandysiu atsakyti į visus klausimus, pabandysiu kalbėti trumpai, tačiau bandysiu sureaguoti į visas išsakytas mintis. Ekonom, ekonominė mūsų šalies plėtra yra vienas svarbiausių dalykų ir vyriausybė labai daug dirba, kurdama e, naują ekonominės plėtros planą. Tačiau Jei atvirai, tai mes esame valstybė, e, kuri dabar e, lieka ekonom, Europos ekonomikos e, priemonių nuošalėje. Manau, kad tokia situacija nėra pati geriausia ekonomikai vystytis. Mes esame kaip izoliuota sala savo regione ir bandome rasti ryšius su ES. Noriu paprašyti jūsų paremti mūsų siekį užmėgsti prekybos ryšius su ES. Mums jie yra itin svarbus. Tikriausiai suprantate, apie kokią malonę pagalbą aš jums dabar kalbu. Kitas svarbus klausimas yra saugumo politika. Pastaraisiais e, ketvertą, penketą mėnesių dirbome rengdami užsienio politikos strategiją, e, kurio svarbiausiu tikslu yra strateginė partnerystė su ES, taip pat su kai kuriomis ES valstybėmis narėmis. Mes esame maža valstybė ir negalime savo leisti bandyti e, sudaryti strateginės partnerystės su visu pasauliu. Kitas svarbus aspektas tai yra didesnis mūsų valstybės pripažinimas. Tikriausiai žinote, kad šiuo metu 76 valstybės pripažįsta Kosovo nepriklausomybę. Labai svarbu sulaukti daugiau pripažinimo ir iš kitų pasaulio valstybių. Aš tikiuosi gerų naujienų per ateinančias keletą savaičių. Ir pagaliau paskutinis, tačiau vos ne pats svarbiausias dalykas, tai yra um, suformuluoti savo poziciją kaimynių atžvilgiu, viso regiono atžvilgiu ir bandyti puoselėti labai gerus ryšius su, su savo regiono valstybėmis. Aš um, pateiksiu jums atitinkamus dokumentus. Manau, kad labai svarbu dalintis kaiminystės politikos pasiekimais su kitomis šalimis. Mes turime numatę trumpojo, viduriniojo ir ilgojo laiko tarpio tikslus. Um, bendradarbiaujame su jungtinėmis tautomis, siekdami visiško pripažinimo. Trečiasis klausimas buvo, ir, tiesa buvo ir daugiau klausimų susijusių su dialogu. Turiu pasakyti aiškiai, pirmiausia, dialogas yra būtinas, e, kuriant pasitikėjimą tarp Prištinos ir Bel Belgrado. Svarbu didinti pasitikėjimą ir Priština dės visas pastangas siekdama normalių santykių su Belgradu. Per pastarosius keletą mėnesių pavyko susitarti dėl trijų susitarimų ir tai yra labai svarbus žingsnis į priekį. Tačiau turiu pasakyti, kad dialogas vyksta ne ne tik dėl statuso, tai yra uždarytas e, skyrius. Nekalbame apie teritorinį integralumą, nekalbame apie konstitucinės mūsų šalies sąrangos pakeitimą. Tačiau dialogas yra viena svarbiausių priemonių, leidžiančių pagerinti mūsų šalies e, gyventojų gyvenimą, e, stiprinti dvišalį bendradarbiavimą, stiprinti bendradarbiavimą su regiono šalimis, taip pat e, gilinti ryšį su ES. Garbus užsienio reikalų komiteto nariai, šiandien mes sugebėjome susitarti tik dėl trijų susitarimų. Tuo tarpu aš galbūt būčiau galėjęs Jums pranešti apie šešis e, susitarimus, jei Belgradas būtų buvęs lankstesnis. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad labai svarbus klausimas buvo įgyvendinimas. Ir šiandien jums galiu aiškiai pasakyti, kad mes tikrai įgyvendinsime savo įsipareigojimus. Tačiau kitas nemažiau svarbus dalykas yra, ar Belgradas bus pasirengęs įgyvendinti e, trijų susitarimų įsipareigojimus. Kalbant apie liudytojų apsaugą ir kovą su organizuotu nusikalstamumu bei korupcija bei apskritai teismų sistema Kosove, turiu pasakyti, kad mes labai sunkiai dirbame siekdami baigti naujo įstatymo dėl liudytojų apsaugos svarstymą. Euleks misija turi viena pačių geriausių programų skirtų liudytojų apsaugai, lyginant su visu regionu ir lyginant su tomis valstybėmis, kurios tokių liudytojų apsaugų programų neturi. Kalbant apie biudžetą, apie ryšius su TVF, mes dirbame šioje srityje siekdami kitokio statuso, kitokių ryšių su TVF. O to siekiame norėdami padidinti atlyginimus. gal, jei pasakysiu, kad mes 50 procentų norime padidinti atlyginimus, tai jūs nustepsinsite. Tačiau vidurinės mokyklos mokytas e, gauna 250 eurų mėnesinį atlyginimą. Taigi dabar suprasite tikriausiai, ką reiškia mūsų siekis 50 procentų padidinti darbuotojų atlyginimus. Tai tikrai yra didelis pasi pakeitimas, pasikeitimas. valstybės tarnautojai neturės pakankamos motivacijos dirbti, jei jų atlyginimas nebus atitinkamai geras. Todėl mes prieimėme šį sprendimą peržiūrė visos administracijos gaunamus atlyginimus. Mes Daug bendraujame su visuomenė, su žiniasklaida, pilietinė visuomenė, e, parlamentas tengiasi būti dirbti skaidriai. Kiekvieno visų susitikimų metu teikiama informacija tiek parlamento nariams apie pasiektą pažangą, tiek visuomeniai teikiama informacija apie dialogo rezultatus. Savame suprantama, žmonių nuomonė dialogo atžvilgių gali skirtis. Skiriasi ne tik e, valdžioje esančių partijų, tačiau ir opozicijos nuomonės, tačiau e, visi bendrai sutarė, kad dialogas su ES yra labai svarbus. Tai yra esminis instrumentas padedantas e, pagerinti ryšius e, mūsų šaliai su ES ir pasauliu. Kalbant apie savivaldybės, e, merai taip pat yra kviečiami į pokalbį, kalbame apie biudžeto klausimus ir daugelis žmonių dabar yra integruojami. rugsėjo mėnesį sulauksime naujos informacijos apie readmisijos susitarimus. Buvo iškeltas klausimas ir apie ryšius su Serbija. Aš manau, kad mūsų santykiai su Serbija turėtų būti tokia, kad Serbija pagaliau turėtų pripažinti realybę, pripažinti Kosovo nepriklausomybę. Mes dėsime visas galimas pastangas siekdami įveikti praeitį. Mes esame pasirengę ne tik bendradarbiauti regioniniu lygmeniu, tačiau esame pasirengę siekti regioninio susitaikymo, kas taip pat yra labai svarbu. Mūsų ryšiai su JAF yra itin geri, mes daug dirbame siekdami, kad mūsų ryšiai su svarbiausiais pasaulio žaidėjais būtų geri. Ar turime e, formalių arba neformalių ryšių su penkiomis mūsų nepriklausomybės nepripažinusiomis valstybėmis. Aišku, neformalų santykiai egzistuoja. Tarptų penkių mūsų nepripažinusių valstybių kartais daug svarbesnė tampa visuomenės nuomonė nei politikų pozicija. Tačiau vienas svarbiausių klausimų, į kurį aš turiu atsakyti kaip užsienio reikalų ministras keliaudamas po pasaulį. Turiu atsakyti politikams, žiniasklaidai, įvairiems atstovams. Taigi tas klausimas yra, e, kodėl ES nesugeba įtikinti tų penkių mūsų nepripažįstančių valstybių pripažinti nepriklausomybę. Tačiau turiu pasakyti, kad politikoje toks klausimas yra vos ne pats sudėtingiausias. Aš tvirtai tikiu europietiškąją viziją. Aš tikiu, kad tai tik laiko klausimas, kol šios penkios vyriausybės pripažins mus. Praėjusiais metais tarptautinis teisingumo teismas parengė savo poziciją dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos. Bandydamas atsakyti į klausimą, ar tokiu būdu Kosovas nepažeidė tarptautinės teisės. Buvo pabrėžta, kad ne viena valstybė Kitaip tariant, kad visos valstybės turi tokią teisę paskelbti savo nepriklausomybę. Europos Sąjunga vykdo administracinę tiksliau, ES nepripažįsta e, to fakto, kad viena valstybė gali kontroliuoti kitos valstybės administraciją, o tai yra tai, kas dabar vyksta Kosove ir Serbijoje. Turiu pasakyti, kad mes turime specialų įgaliotinį E, tiksliau, įgaliotinę ponę Editą Tahierį, kuri atsakinga už e, santykius su Serbija. Kosovo serbai e, yra puikiai informuoti apie pokyčius. Kaip žinote, Kosovo serbai yra puikiai integruoti mūsų šalyje. Devertinsime dešimties ar penkerių metų mūsų patirtį, tai buvo stengiamasi su atšildyti tą išaldytą konfliktą. Ir pagaliau paskutinis atsakymas - dialogas su opozicija. Manau, kad vyksta labai geras keitimasis nuomonėmis opozicija. Kaip žinote, tai yra labai svarbu. Tačiau tuo pačiu metu dialogas su opozicija padeda mums susitarti dėl didelių projektų, didelių vizijų. Ir aišku, didžiausia vizija yra europietiškoji vizija. Mes dėsime visas pastangas, siekdami, kad vieną dieną, nekalbėsiu apie kokią konkrečią dieną, tačiau vieną dieną mes galbūt tapsime to didelio projekto dalis. Mes esame prieš tai, kad būtų keičiamos e, sienos Balkanų regione. Mes pasisakome už visuomenę E, tą, kuri kažkada gyvavo ir tikimės, kad gyvuos. Dėkuoju, ponė ministrė. Dar trys kolegos nori kalbėti. Raginu visus laikytis dviejų minučių pasisakymo laiko, kad ponų ministrui dar liktų laiko padaryti išvadas jums atsakyti. Kolega Atkins, ECR frakcijos vardu. Prašau. Pone... Ačiū, ponė pirmininkė. E, kaip ir visi kiti sveikinu atvykusi poną ministrą. Kaip jūs žvelgite į Serbiją? Aš manau, kad mes Šiame komitete turime pirmininko pavaduotoją, kuris. E, ir, ir kad mes turime ten tokį ministrą, kuris kalba labai šiltai apie Europos Sąjungą. Tai man susidarė įspūdis, kad iki šiol tik kalbama. O aš norėčiau jūs paklausti, kas iš tikrųjų vyksta tarp jūsų šalies ir Serbijos. Nes man tai primena situaciją tarp Graikijos ir Turkijos nes daug šypsenų, daug šnekų, tačiau nieko praktikoje. Kaip jūs žiūrite jūsų santykius su Belgradu? Ačiū kolega Belder, EFD frakcijos vardu. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė, sveikinu kuo šilčiausiai atvykus jūs čia, ypač dėl to, kad uh, pastarojame dešimtmetyje e, turėjau galimybę dažnai lankytis Kosove. Man nerima kelia verslo aplinka. Ar galėtumėte plačiau tai pakomentuoti? Ir kita vertus, kokį vaidmenį vaidina diaspora, sudarant e, institucijas, parenkant žmonės dirbančius institucijose, nes daugelis Kosovo piliečių regis turi puikių minčių. Ir, o kaip yra su užsienio investicijomis Kosove, nes tai yra labai svarbu e, finansiniam šalies stabilumui. Kai dėl vizų liberalizavimo. Jūs neturite dar registrų reikiamo, tai yra labai svarbu. Tad su dideliu susidomėjimu lauksiu jūsų atsakymų. Kolega Poselt. Äh, Labai ačiū, ponė pirmininkė, būdamas APP e šešėlinių pranešėjų Kosovo klausimų. Noriu dar kartą atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mūsų parlamentas kreipėsi į penkias jūsų nepriklausomybės nepripažįstančias valstybės, Noriu dar kartą mm, pabrėžti šį, šio kreipimošio svarbą, todėl kad ne tik Kosovo, tačiau ir ES svarbu stabilumas šioje srityje. Noriu pasveikinti Jūs pasiekus tokios demokratinės pažangos Jūsų šalyje. Sveikinu, kad pasisekė pagerinti santykius su kaimynėmis. Mes žinome, kad ne tik santykiai su Serbija yra sudėtingi, su kitomis valstybėmis taip pat būta tam tikrų sungumų. Kosovas, Makedonija, Juotkalnyje stengiasi eiti Višegrado šalių grupės pavyzdžių. Ponas Kačin kalbėjo apie mažumas, tačiau yra ir albanai Serbijoje kokių žingsnių imamasi, kad mažumos abiejose šalyse turėtų tokį patį statusą. Kosovo um, konstitucijoje yra įtvirtinti tam tikri minimalų standartai, tačiau ar nereikėtų ginti mažumų teisės ir Serbijoje, stengiantis užtikrinti tokį patį apsaugos lygmenį, siekiant stabilumo? Antras klausimas. Ar jūs patenkinti Euleks misija e, Šiaurės Kosove? Ar Euleks misija ten jau yra įgyvendinta? Ar kažkokiu išvelgiate problemų? Ir pagaliau paskutinis klausimas. Džiaugiuosi, kad Kosove pasiekta tiek pažangos, tačiau turime siekti, kad ir Serbija pradėtų dialogą su ES. Kokias galimybės įsivaizduojate stengiantis e, pašalinti bet kokias blokadas dialogui tarp e, Kosovo ir ES? Ar aš išvelgiu šioje srityje tam tikrų grėsmių ir tai netitinka bendros darybų dvasios? Dėkoju, ponė ministrė. Suteiksiu Jums žodį, kad atsakytumėt kolegoms ir kad apibendrintumėte mūsų diskusijas. Uh, Dėkoju. Kalbant apie mūsų santykių su Serbija, galėčiau pasakyti štai ką. Pirmiausia, mes turime neužmiršti, jog vyksta ilgas dėrybų procesas. Jis prasidėjo 2005-aisiais ir vyko iki 7-ųjų metų. E, tai buvo pirmosios diskusijos, kurios truko trejus metus. Tai buvo tas procesas, kuriam vadovavo Mati Ahtisari. Jis buvo specialusis jungtinių tautų pasiuntinys Tuomet ir atvyko pas mus su siūlymu kurti e, tai priklausoma Kosovo valstybė, prižiūrint jungtinėms tautoms. Šis dėrybų procesas mums pasirodė e, toks, kaip priėmėme viską, pritarėme viską. Šiandien galime jums pasakyti, jog 2005, 2006 ir 2007 metai buvo dalis to procesų, kai dirbome labai sunkiai prie aktis ar į plano kiekvienos dalies. 2015-aisiais galbūt mes galėsime aktis ar į planą įgyvendinti šimtų procentų, kaip tuomet stengiamės daryti. Dabar, sakyčiau, mes jau gyvenome, gyvendindome 90 procentų šio plano. Kiti tarptautiniai susitarimai kitose Balkanų valstybėse e, buvo taip pat sudaryti. Mes dirbome irgi trejus metus. Tai buvo pastarųjų trijų metų svarbiausias tikslas tuos susitarimus sudaryti. Aš galėčiau sakyti, kad mes tuo tikrai didžiuojamės. Didžiuojamės tuo, kad pagaliau pavyko integruoti mažumas. Dėl to e, iš esmės pasikeitė situacija. Šiandien aš jums bandau paaiškinti, kad tai nėra tik tušti žodžiai, nes tai yra tie dalykai, kurie yra įgyvendinti iš tikrųjų, kurie vyksta iš tikrųjų. Serbija turėtųgi tiesiog pradėti kalbėti su Kosovo kaip su nepriklausoma valstybė. Mes neketiname kontroliuoti kieno nors gyvenimo Belgrade, tad kažkas Belgrade neturėtų stengtis uh, kontroliuoti mūsų. Norėčiau pasakyti, kad šiandien yra teikiami siūlymai e, viena vertus kažką pasidalinti, antrą pertvarkyti teritoriją, trečią kurti e, valstybės tam tikras Balkanuose. O paskui mums aiškinama, kaip tvarkyti su išaldytais konfliktais. Tad klausimas būtų toks, ar dabar 1999-2011 Mano šalis nėra kažko ypatinga. Mano slovėnų kolegos galbūt sutiks su tuo, kad kažkada buvome tos pačios valstybės nariai kaip Slovenija, kaip Kroatija, kuri irgi žengė didžiulį žingsnį pirmin pastaruoju metu. Europos integracijos kryptimi, kaip Jotkalnyje, kuri irgi yra nepriklausoma. 2006-aisiais jį paskelbė nepriklausomybę, o mes 2008-aisiais. Mes tiesiog praradome 20 metų kapstydamiesi čia. Tad mes nebenorime prie šių dalykų dar sugaišti papildomus 10 metų ar 20 metų, stengdamiesi kažkam kažką pasakoti gražaus ir kalbėti apie 99 metų Balkanus. Mūsų diaspora yra pasklydusi plačiai po Švediją, Norvegiją iki Pietų Afrikos ir nuo Portugalijos iki New Yorko taip pat turime diasporos. Kai kas iš jų grįžo namo ir nemažai diasporos atstovų investavo šalyje. Tačiau dabar mes sugaišome trejus metus, kurdami, kaip jau sakiau, mūsų valstybę ir visuomenę iš nieko, nuo pradžių pradžios. 99 metų birželis ir 2008 laikotarpis buvo tas, kai buvom susitelkę prie saugumo ir taikos palaikymo. O štai dabar pastaruosius trejus metus dirbame būtent prie visuomenės kūrimo ir mums pavyko e, sukurti ministeriją, kuri atsakinga už diasporos reikalus. Prieš porą mėnesių tai įvyko ir mes e, turime kviestis tuos žmonės, kad jie sugrįžtų. Tai dėl piliečių registrų. Tai yra irgi viena, viena iš temų dialogui, mes sustarėme dėl sprendimų ir aš tikiuosi, kad iki metų pabaigos mes išspręsime e, šį klausimą ir turėsime piliečių visą registrą. Kad dėl albanų mažumos Serbijoje. Norėčiau pasakyti, kad daug jų dabar išvyksta, kadangi nėra gerai ten integruojami. Jie išvyksta dėl to, kad švietimo situacija nėra pati geriausia. Manau, kad dabar Serbijos vyriausybė turėtų savo išsikelti tikslą dirbti labiau integracijos mažumų linkme. Turime susijęti serbų padėtį e, mūsųse su mūsų mažumos padėtimi Serbijoje, kai dėl Euleks, be abejo, kritikos sulaukta, ypač dėl Euleks veiklos šiaurėje, šiaurinėje šalies dalyje. Nes ten matome, kad Euleks turėtų veikti aktyviau, žymiai aktyviau. Kaip buvo veikiama kitur, nes šiaurinėje dalyje e, reikia įdėkti stabilumą, saugumą ir teisės viršenybę. Aš manau, kad toks turbūt jau lekso tikslas. Priešingų atveju e, ir dar be to norėčiau pridurti, kad Euleksas yra ta misija, kuri atlieka puikų darbą ir, kur, ir tai yra ta misija, kurią mes remiame, kai dėl dialogų ir santykių su, e, su ir, ir, ir europinės perspektyvos bei santykių tarp mūsų šalies ir Serbijos. Aš manau, kad abi šalis turėtų tapti ES narėmis. Galbūt ne tą pačią dieną, bet e, ne tą pačią valandą. Bet e, abi turėtų turėti europinę perspektyvą. Pirmininkė, ačiū, ponė ministrė, už šį pasikeitimą nuomonėmis. Jis buvo tikrai nepaprastai įdomus. Dabar kolegoms siūlau padaryti nedidelę pertraukėlę o paskui pereisime prie septintojo darbo tvarkės klausimų. Dėkoju. Well, it's my turn to wish you good morning. Dabar mano eilė pasisveikinti su jumis ir pereiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra žmogaus teisų pakomitečio ir delegacijos ryšiams su Baltarusija klausimai, keitimasis nuomonėmis Kaip jau minėjau, šis posėdis vyksta kartu su žmogaus teisų pakomitečiu. Keitimasis nuomonėmis dėl padėties Baltarusijoje po 10 metų gruodžio 19 dienos vykusių prezidento rinkimų. Noriu pasveikinti poną Gžip ir poną Protaševič. Jūs tikriausiai žinote, kad padėtis Baltarusijoje pablogėjo, imtasi e, sankcijų. Ir aš tikiuosi, kad mūsų pakviestųjų pranešėjų pranešimai leis mums susipažinti su situacija ten. Pone Gžip, žodis jums. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Labai nuoširdžiai noriu pasisveikinti su visais. Tai yra bendras e, Užsienio reikalų komiteto, žmogaus teisų pakomitečio ir delegacijos ryšiams su Baltarusija posėdis. Šiandien svarbu prisiminti, kaip ir apsratai paanalizuoti, kokia yra padėtis Baltarusijoje po prezidento rinkimų kai kokia dabar yra kandidatų į prezidentus padėtis. Atrodė, kad tas sudėtingas laikotarpis jau praėjo, tačiau dėja ir toliau susidurėme su žmogaus teisų pažeidimo žiniasklaidos laisvės ribojimo ir kitomis neigiamomis apraiškomis, kurios e, yra dabar Baltarusijoje. Noriu pristatyti Jums e, ekspertus dalyvaujančius posėdėje. Tai yra žymus ekspertai. Pirmiausia, ponas e, Čerman, kuris yra tarptautinės komisijos žmogaus teisų klausimams Baltarusijoje narys. Um, šiandien diskutuosime pranešimą, kurį parengė žmogaus teisų komisija. Taip pat tarptautinės piliečių platformos. Mūsų svečias pateiks informaciją apie teisinę situaciją Baltarusijoje, taip pat pateiks informaciją apie Minsko demonstracijų gruodžio 19 dieną padėtį. Kitas svečias yra Emanuel Deko. Jis yra um, ABPO e Maskvos skyriaus narys, 14 valstybių narių dalyvauja šioje e, grupėje. Jis atidžiai stebėjo įvykius e, po rinkimų 2010 metais gruodžio mėnesį. Mūsų svečias dirba Paryžyje e, humanitarinių mokslų ir žmogaus teisų skyriuje. Jis pristatys mums informaciją apie tai, kaip Baltarusija vykdo savo įsipareigojimas SBO srityje, kaip vyksta teisinės valstybės principų dėgymas ir demokratizėjimo procesai. Kitas mūsų svečias yra Aleksandra Belecki, kuris yra žmogaus teisų centro Viesna pirmininkas. Vesna centras e, yra vienas žymiausių centrų stengiančių ginti žmogaus teises, e, dėgiančių politinius pokyčius, visuomeninius e, socialinius pokyčius. Baltarusijos teisingumo ministerija net keletą kartų atsisakė registruoti šią organizaciją. Mums Didelė laimė, kad šiandien ponas Beleckis yra mūsų tarpe, nes birželio trečią dieną vienas Minsko teismų e, patvirtino prokuroro pateiktą sprendimą, pagal kurį e, Vesna centras yra e, centras dar neįregistruotas, o um, Pirmininkaujant tokiam neregistruotam centrui pagal Baltarusijos įstatymus galima sankcija gali siekti šešerių metų laisvės atimimą. Ponas Beleskis pristatys situaciją Baltarusijoje mūsų komitetams. Taip pat pateiks mums informacijos apie tai, kokių žingsnių mes galėtume imtis ateityje. Manau, kad tai yra pati svarbiausia informaciją susijusi su mūsų svečiais ir jų pranešimais. Ir, ponia pirmininkė, norėčiau paprašyti jūsų tęsti debatus. Ačiū. Uh... Dėkoju, Andžiai. O dabar kreipiuosi į Mil Nierman. Žodis jums. Thank you. <coughs> Thank you, chairman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už suteiktą galimybę įnešti savo indėlį į diskusijas dėl padėties Baltarusijoje. Aš labiausiai susitelkiu prie, 9, prie 2009 metų rugsėjo 19 dienos įvykių, prasidėjusių po prezidento rinkimų. Mano pranešimas apima gana detaliai tuos visus įvykius. Norėčiau pasakyti tik keletą dalykų dėl esminės veiklos, dėl esminių įvykių įvykusių tą dieną. Ir norėčiau pasakyti, kad pažeidžiama susibūrimų laisvė, kad netitinkama šioje šalyje žmogaus teisių standartų. E, Baltarusija yra pasirašusi žmogaus teisų konvenciją. E, Taip pat ten yra numatytos ir politinės kai kurios laisvės. Ir e, susibūrimų laisvė yra minima abiejose tuose dokumentuose. Aš dirbu su žmogaus teisų ir demokratinių institucijų biuru ir mes konstatuojame, kad susibūrimų laisvės interpretacija pagal žmogaus teisų konvenciją, konvenciją Europos regionuose yra taikoma labai plačiai. O Mes remiamės Europos žmogaus teisų konvencijos straipsniais, kad galėtume vertinti, kiek tinkamai e, yra užtikrinama e, Baltarusijoje teisė į teisė į susibūrimo organizavimą. Norėčiau pasakyti, kad techniškai pagal Baltarusijos teisę rinkimai buvo neteisingi ir taip pat suburti, burtis į kažkokius sambūrius e, administracija Baltarusijos nebuvo informuota. Žmogaus teisų teismas pateikė visą eilę komentarų, kur buvo pasakyta, kad jeigu susibūrimas buvo taikus, tuomet nevertinama, ar jis buvo teisėtas ar ne. Tai turi būti laikoma taikių sambūrių ir e, policija turi apsaugoti tokio susibūrimo dalyvių teisės. E, tačiau, buvo, tačiau nebuvo atsižvelgta į tai, kad net jeigu teisinių požiūrių tas susibūrimas nebuvo teisėtas, policija to, nesirimė to principu, kad jinai turi saugoti susibūrimo dalyvių teisės. E, e Anksčiau jau tą vakarą, rugsėjo 19-osios, e, buvo, prasidėjo tos taikus sambuvis, policijos buvo palyginus nedaug, tas samburis, kai prasidėjo. Tačiau paskui prasidėjo visai lė incidentų. E, iš pradžių pradžioje įvyko vienas kitas incidentas, paskui jų padaugėjo. E, valstybės pajėgos užpuolė e, Vladimirą Miklėjevą, vieną iš kandidatų prezidento rinkimus. Ši, šis išpolis buvo neproporcingas, jis buvo pernelyg brutalus, jis e, e, buvo toks, kuris išprovokavo tam tikrus įvykius vėliau vakare. To, e, tas sambūris buvo ir toliau buvo taikus Minsko centre. Ten buvo susirinkę apie maždaug 30 tūkstančių žmonių. E, ten turėjo kalbėti kandidatai į prezidentus. Tačiau apie 21.45, kai kurie žmonės, kurie e, galbūt ir neturėjo dalyvauti šiame susibūrime, pradėjo pulti vyriausybės, tam tikras institucijas ir, ir pastatus buvusius šalia. Prasidėjo smurtas, kuris buvo išprovokuotas ir niekas negali paaiškinti, kodėl taip atsitiko, ar buvo provokatorių tarp kurie buvo infiltruoti į tą, tą tarptų manifestantų, ar įvyko kažkas kitas. Jeigu žmonės puola vyriausybės pastatą, tas, tas puolimas vyriausybės pastato buvo interpretuotas kaip smurto protrukis, kuris yra nesuderinamas su taikia manifestacija. Ir štai tada atsirado daugiau policijos ir Nebuvo įrodyta, kad provokatoriai buvo infiltruoti į manifestantų gretas ir policijai tai buvo atrištos rankos veikti. Buvo... Reikia pasakyti, kad policijos polimas buvo brutalus, buvo naudojami ginklai. Nebuvo daroma skirtumo dėl to, ką areštuoti, ką suimti vyriausybės, prie vyriausybės pastato paskui situacija vėl normalizavosi. Ir vėl paaiškėjo, kad nėra priežasčių policijai pulti to sambūrio dalyvių. Tai galėjo, situacija nurimo maždaug per pusvalandį, o paskui matėme, kad policija vėl puolė labai aršiai bandydama išsklaidyti tos žmonės, kurie dar tebe, tebe buvo to sambūrio dalyviai. Kai kas bandė e, palikti sambūrio vietą, niekas nebandė pulti policijos ar renkti kažkokias provokacijas. Toks buvo valstybės atsakymas į taigų sambūrį. Baltarusijoje e, valstybės struktūros yra naudojamos išpoliams prieš žmonės, buvo panaudotas maištų malšinimo policijos pajėgos. Ir aš manyčiau, kad tos pajėgos taip pat yra atsakingos už tai, kad vyko polimas prieš vyriausybės pastatą. Mano nuomonė yra aiškus skirtumas tarp vyriausybės pastato polimo ir e, to taikaus sambūrio, nes tas sambūris liko visą laiką taikus ir smurto nu, jokių apraiškų jame nebuvo. Policijos pajėgos, kurios buvo įtrauktos į tą smurtą, yra lygiai taip pat atsakingos už tos neramumus. O sambūrio dalyviai nėra atsakingi už tą aktyvų smurtų protrukį, kurį pademonstravo vieni ar kiti manifestacijos dalyviai. Ir matėme, kad daugelis lyderių buvo areštuota, įskaitant kandidatus į prezidento postą, buvo areštuota žmonių, kurie dalyvavo manifestacijose, kurie nebuvo to smurto protrukio dalyviai. Jie buvo apkaltinami masinių reušių rengimu. Aš manau, kad tie du įvykiai turėtų būti traktuojami atskirai. Negalima persekioti e, taikių žmonių, kurie surengė taikų susibūrimą. Tačiau ir tiem žmonėms negalima prikišti tų reušių organizavimo. Jie negali būti tuo kaltinami. Baltarusijos valdžia reikėtų iškelti visą eilę klausimų. Baltarusijos valdžia netliko tyrimų e, dėl suorganizuoto smurto protrukio. Žmonės buvo persekiojami neturint reikiamų įrodymų. E, kaip jau sakiau, įrodymų nebuvo dėl to, ar žmonės aktyviai buvo įsitraukę į tos smurto protrukius prasidėjo persekiojimo procesas ir žmonės buvo taikomos labai griežtos sankcijos. Žmonės buvo nubausti už kriminalinius nusikaltimus. Tai tokie tuomet vyko įvykiai. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Žodis profesoriui Dėku. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, labai vertinu jūsų kvietimą pasisakyti šiame posėdėje. Esu pranešėjęs ESBO Baltarusijos klausimu. Ir labai džiaugiuosi tuo dabar sėdėdamas tarp savo kaimynų, kurie dirba puikų darbą. E, aš, man, man buvo patikėta misija Maskvos mechanizmo e, kon, kontekste E, pateikti pranešimą ir e, šis darbas buvo formaliai atliktas 2001 e, m. birželio 15 d. SBO Vienoje. Vykstant diskusijai šito klausimu, Čekija 14 valstybių mm, narių vardu, taip pat jungtinės valstijos pateikė labai griežtą poziciją. Tuo tarpu Rusijos pozicija buvo diplomatiškai gana griežta, turint omenyje kita vertus, kad e, Rusijos žiniasklaida labai domisi Baltarusijos klausimu. Šis pranešimas buvo e, iš karto paskelbtas, be kita kur internete ir turbūt e, anglų kalba beje, bet tikiuosi, kad į rusų kalbą bus greitai išversta. Na, o dabar dalyvaujančios valstybės ir ESVO turi užtikrinti tolesnį įgyvendinimą. Aišku, mes negalime elgtis, tarytum nebuvo 19 gruodžio dienos ir jos įvykių. Kai kas bando atkreipti dėmesį į kitas krizės, į viduržemio jūros regioną, tačiau kaip ten bebūtų, arabų pavasaris neturi baigtis Europos žiema. Duodamas interviu Washington Post, kovo mėnesį Baltarusijos prezidentas palygino Baltarusijos įvykius su Tahira aikštės įvykiais. Ir dabar jisai kalba apie penktąją koloną, kritikuodamas uh, protesto e, judėjimų savo šalyje. Noriu paminėti taip pat e, kitus pozicijos pateikimus. Visų pirma, ponė Mižatovič e, kreipėsi į Lukašenką prašydama, kad būtų baigtos represijos žurnalistų atžvilgių. Paskui e, ponas Ažubalis, Lietuvos užsienio reikalų ministras, dabar jisai kaip tik e, pirmininkauja ESBO, e, paskelbė komunikatą Liepos 5 dieną, kuris apgalėstauja dėl smurto prieš taikius gyventojus. Tačiau šalia šitų pareikštų pozicijų, e, aišku, galim tik apgailėstauti, kad demokratinių institucijų biuras e, ir žmogaus teisų tyli, taip pat e, galim apgailėstauti ir, kad informacinis žmogaus teisų gynėjų centras Varšuvoje nebeegzistuoja. Tad šiame e, kontekste, Maskvos mechanizmo gyvenimo kontekste, aš susipažinau su nuotraukomis, filmais, kitais įrodymais, taip pat turėjau daug form... tiesioginių neformalių e, kontaktų. Aišku, visų šitų dalykų mes negalėjom pridėti prie pranešimo, prie ataskaitos dėl suprantamų priežasčių. Noriu patikslinti, jog Maskvos dokumento e, šeštos dalies antra e, pastraipa teigia, jog val, val, dalyvaujančios valstybės nesijims jokių priemonių prieš žmonės, organizacijas ar institucijas, kurios šiame kontekste yra pateikusios viešos informacijos. Ataskaita apima keletų mėnesių laikotarpį, tačiau žinom, kad kiekvieną dieną dabar padėtis blogėja ir žmogaus teisės nuolat yra pažeidinėjamos. Tad e, mano išvados aišku, galėjo būti tik labai griežtos. Visi liudininkai sako, jog e, keletas neva huliganų išpolis buvo pretekstas paskui e, brutaliai išvaikyti be jokios e, diferenciacijos taikę demonstraciją. Ir iš esmės matosi, jog yra siekiama sukurti teroro ir baimės atmosferą visoje šalyje. Negalim kalbėti apie teisinę valstybę tuomet, kai e, šališkumas vyrauja, baime vyrauja netgi teisėsaugos struktūrose. Ši e, krizė rodo, jog tas neva atšilimas ar liberalizavimas, kuris buvo, buvo tik tai e, laikina e, regimybė, o iš esmės e, nėra normaliai užtikrinamas žmogaus e, teisės. Ir jeigu dabar taikysim malonės principą, turėdami omenyje e, visą tą e, realybę, tai bus tik tai apsimetinėjimas ir e, diplomatinis dangstimas. Dabartinė krizė paliečia ne tik tai Baltarusiją ir ne tik tai jos kaimynus, jinai kvestionuoja principus bei vertybės, demokratinės vertybės, kuriamis remiasi Europa. Vienintelis Šitų problemų sprendimas yra tikra giluminė reforma, atskiriant valdžias, e, žmogaus teisų ir laisvių gerbimas, e, būrimosi į organizacijas ir asociacijas laisvė, žodžio laisvė ir e, nešališkas teisming, teisingumas jeigu Baltarusija bendradarbiaus su tarptautinė bendruomenė per SBO arba per jungtinės tautas, jinai gali eiti šitą linkmę. Šiuo požiūriu Maskvos mechanizmas nėra savitikslis dalykas. Tai yra tik tai išeities taškas, tai yra tam tikras e, kvietimas atsakingai elgtis. Europos parlamentas turi būti pirmosiose linijose siekdamas e, E, susitelkimo siekiančio tikslo. Baltarusija minėjo bendradarbiavimą su e, šiomis organizacijomis ir pabrėžė jų nedraugišką ir nereikalingą Maskvos mechanizmo taikymą. Tačiau ateis laikas, kuomet e, išmuš teisingumo e, valanda, kaip kad buvo jau praeitie, kuomet e, demokratinių institucijų biuras stebėjo rinkimus ir kuomet paskui SBO biuras Minskė buvo uždarytas dešimtais e, metais. Žmogaus teisų taryboje birželio 16 dieną buvo balsuojama dėl rezoliucijos, 21 balsas už, 5 prieš 19 susilaikė, o tai reiškia, jog vyriausias e, jungtinių tautų e, komisaras turės vertinti situaciją Baltarusijoje E, jau rugsėjo mėnesį ir jisai e, prašo teminių pranešėjų e, stebėti žmogaus teisų padėtį ir tai bus labai svarbu tokiame kontekste, koks yra dabar. Dėkuoju, panas Galecki. Все мы задаемся вопросом, почему была такая... Dėkuoju, visi keliame savo klausimą, kodėl taip žiauriai į gruodžio 19 dienos įvykius reagavo Baltarusijos administracija. Iki šiol neturime atsakymų šį klausimą. Man reikisi, ta reakcija buvo pademonstruota dėl netikėtumo, nes dešimtis tūkstančių žmonių išėjo į gatves. Norėjau susitvarkyti vienu mostu su protestuojančiais, su nepatenkintaisiais, kaip sakė valdžia. Ir būtent dėl to ir prasidėjo tos didžiulio masto represijos, kurios tęsiasi iki šiol. Spaudimas nevyriausybinėms organizacijoms, nepriklausomiems žurnalistams, e, politiniams aktyvistams nenustojo. Visą tai tęsiasi kampanija, kuri vadinosi vienu mostu susitvarkyti su opozicija ir buvo suplanuota po gruodžio 19 dienos. Tačiau ne viskas pavyko. Baltarusijos oficialiai valdžiai. Ekonominė situacija jai nepadeda ir dabar žinome, kad e, čia vyksta visko labai daug, nes šalis pergyvena didžiulę ekonominę krizę, 50 procentų pastaruosius tris mėnesius siekia infliacija šalyje. Ir dabar, dabar matome, kad Baltarusijos administracija susiduria ne su nepatenkintaisiais E, vienais ar kitais aktyvistais, tačiau su ištisais visuomenės sluoksniais Baltarusijoje. Finansinė krizė e, sunaikino galutinai, kaip pas mus sakoma, Baltarusijos ekonominį stebuklą. Socialinis kontraktas tarp daugumos piliečių ir vyriausybės pasibaigė. E, dabar reitingai Lukašenkos krinta nenumaldomai kas mėnesį ir dar jo žlugimo galutinio nematyti. Visą tai yra susiję tiek su ekonominė krize. E, matome, kad taip pat Baltarusija mažiau remia ir Rusija. Per pastarosius trejus metus ekonominės pagalbos sumažėjo praktiškai du kartus. Tai buvo net lyginama ekonominė pagalba. Jos yra ir dabar, nes Rusijos Premjero Putino žodžiais jis siekia 4 milijardus dolerių per metus, tai yra pakankamai didelė suma Baltarusijos ekonomikai, tačiau to nepakanka. Būtent dėl to Lukašenkos strategija ir valdžios strategija yra tokia e, - gauti naftos, gauti dujos, gauti dujų ir dabar Baltarusijos E, valdžia siekia vieningos ekonominės erdvės kūrimo tarp Rusijos, Kazakstano ir Baltarusijos, taip pat siekiama e, įdėkti bendrą muitų sistemą. E, siekiama paukoti politinę nepriklausomybę, siekiama vykdyti tokią politiką, kokią jie mato esant reikalinga. Ir reikia priimti dabar jau ekonominius sprendimus. Esant ekonominiai kriziai pastaraisiais mėnesiais pradėjo vykti ekonominės socialinės didžiulės akcijos. Vyksta protesto akcijos. Jos yra rengiamos internetu, jas rengia daugiausia jaunimas. Nėra vieno šio akcijų organizatoriaus, nėra lyderių. Ir šios akcijos yra unikalios tuo, kad jos yra visiškai taikios. Tai yra taikaus pasipriešinimo akcijos, žmonės išeina į gatves, tiesiog stovi ir ploja. Tos akcijos vyksta praktiškai visuose didžiuosiuose Baltarusijos miestuose, kur ilgą laiką nebūdavo jokių protesto akcijų apskritai. Baltarusio administracija labai aštriai reaguoja į šias demonstracijas. Per pasarusius mėnesius buvo sulaikyta apie 2000 žmonių. Daugiau negu tūkstantis iš jų e, sulaukė teismo sprendimo. Už smulkų huliganizmą tūkstantis buvo nuteista. Mes žinome, kad protesto manifestacijų dalyviai yra mušami, žmonės sulaiko civiliais rūbais vilgiantis pareigūnai, o teisme e, pateikiami melagingi liudijimai. Teismai dažnai tiesiog nekviečia liudytojų. O teisę remdamiesi protokolais ir dokumentais, kurie buvo pateikti teismo ir policijos. Baltarusijos valdžia neketina dėrėti su demokratinė opozicija. Mes matome, kaip visi teismo procesai prieš politinius aktyvistus yra e, užbaigiami. Dabar daugiau negu 40 žmonių yra pasodinti į kalėjimą dėl e, gruodžio 19 įvykių ir kai kurių padėtis yra labai sunki, e, jų prasta sveikata. Ir čia, aišku, tokie dalykai net laiko jokios kritikos susijusių su įkalintųjų interesų apsauga. Mes labai tikimės ir raginame e, Europos parlamento narius nemažinti spaudimo Baltarusijos režimui. Matome, kad griežta Europos parlamento pozicija ir kitų tarptautinių struktūrų pozicija jau atnešė pirmosius rezultatus. Visai neseniai vyko Andrėjaus Počiobuto teismas, žurnalisto teismas. Jis e, sulaukė teismo sprendimo, tačiau liko laisvėje. Vakar informacijos ministerija atšaukė našanyvą laikraščio uždarimą. Ir norime padėkoti e, visų aktyvistų ir opozicijos vardu už tą dėmesį, kurį skiria uh, Baltarusijos padėdžiai Europos parlamentas. Manome, kad to dėmesio nepritrūks ir ateityje, kad atsimesys nesilpnės, nes rudenį manome, jog situacija Baltarusijoje ir toliau aštrės, o politinė ir ekonominė krizė ir toliau gilės. Mes taip pat norime, kad būtų siunčiami aiškus palaikymo signalai e, paprastiems Baltarusijos žmonėms iš ES. Ir mes vėl grįžtame prie savo prašymų dėl vizų. Norėtume, kad būtų sumažinta vizų kaina e, Baltarusijos piliečiams. Tai būtų aiškus ir suprantamas signalas visiems e, Baltarusijos piliečiams, kad e, jie ES yra palaikomi. Dėkoju. Well, <coughs> Labai ačiū. Dabar ponas Protaševič, penkias minutės. Much, Labai ačiū, pirmė. Pone pirmininkė, aš kalbėsiu Lenkų kalbą jums leidus kaip ir mano e, kolega ponas Andžiai Gžip, žmogaus teisų pakomitečio pirmininkas. Taigi, perėsiu prie Lenko kalbos. Norėjau padėkoti visiems prelegentams, ypač ekspertams, kurie dirbo nevyriausybinėse organizacijose, esbo šalyse arba, kaip ponas Deko dirbo pagal ESBO įgaliojimus. Kodėl mums svarbi jūsų veikla? Tikriausiai prisimenate, kad mes nuo pat pradžių, nuo praėjusių metų gruodžio mėnesio, kaip Europos parlamentas, tiek pirmininko Buseko iniciatyvą, tiek kaip delegacijos su Baltarusija nariai. Suformulavome labai aiškę poziciją smerkiančią gruodžio 19 dienos įvykius ir susidorojimą su žmonėmis. Svarbiausia buvo tai, kad e, mus buvo smerkiama už tai, kad e, esame opozicijos pusėje, kad esame neobjektyvus ir kad esame per daug radikalūs vertindami padėtį Baltarusijoje. Taip pat buvome kritikuojami todėl, kad esame politiškai naiv, naivus ir neveiksmingi savo diplomatiniams partneriams Baltarusijoje atsovaujantiems oficialų Minską atsakėme štai ką. Taigi ne mes prieimėme sprendimą, kad Baltarusijos rinkimai buvo nedemokratiniai. Tokį sprendimą prieimė ESBO rinkimų stebėtojų misija. Tai jie prieimė šį sprendimą ir ne mes teigiame, kad žmogaus teisės Baltarusijoje yra pažeidžiamos, taip pat, kad pamirštami demokratijos standartai, pažeidžiama žiniasklaidos susirinkimų laisvė. Tai nebuvo mūsų sprendimas. Šias išvadas pateikia ekspertai, į kuriuos buvo kreiptasi pateikti objektyvę Baltarusijos situacijos vertinimą. Kreipėmės į Baltarusijos valdžios atstovus prašydami dar kartą peržiūrėti tuos dokumentus, kurie buvo jų pačių pasirašyti. Ir jei ESBO ekspertai teigia, kad kai kurie žmogaus teisų standartai yra pažeidžiami, tai Baltarusijos valdžia turėtų pakeisti savo teisės aktus. Teigiama, kad Baltarusija yra nepasirengusi demokratijos procesams, kaip daugelis buvusių Sovietų sąjungos respublikų. Um, Baltarusijai reikia daugiau laiko, Kartais sakoma, kad Baltarusijai reikalinga daugiau laiko einant demokratizėjimo keliu. Tiesa, kai kurios valstybės į demokratiją keliauja daug ilgiau nei kitos valstybės. Niekas nesitikė, kad Baltarusija žengtų tuo pačiu tempu, kaip e, žengė Lietuva, Lenkija, Čekoslovakija, Čekai ir Vengrai. Nesitikime iš Baltarusijos tokių pokyčių, kurie vyksta Ukrainoje. Tačiau tikimės, kad Baltarusija vis dėlto galėtų siekti tų demokratinių standartų. Tuo tarpu Baltarusijoje mes stebime regresą. Ir situacija labai absurdiška. Gal per stipriai pasakysiu, tačiau valdžios situacija yra kiek paranoiška. Todėl, kad žmonės e, tiesiog gatvėje, paprasti žmonės, netriukšmaujantis, neturintis jokių e, plakatų, nieko nereikalaujantis, yra suimami, sulaikomi tiesiog gatvėje sulaikomi tie, kurie sustoja pasižiūrėti į tam tikrą renginį, kartais paploja rankomis ir už tai Baltarusijoje jau gali būti suimtas. Tai tikrai nėra demokratinis poelgis, tai yra paranoiškas poelgis. Ir aš tai kalbu kaip delegacijos ryšiam su Baltarusija narys. Daugelis žmonių buvo 117 žmonių e, pateko, e, buvo sulaikyti ir viena moteris, netgi nedalyvavusi demokra, dem, demonstracijoje, besilaukianti moteris, buvo labai žiauriai sulaikyta. Gali būti, kad ji net prarado savo e, vaikelį. Uh, Ypač e, aiški ir skaudi istorija yra pono Pačioboto žurnalisto istorija. E, šis žurnalistas e, demonstracijoje, turėdamas žurnalisto akreditaciją ir leidimus, dalyvavo Baltarusijoje susirinkime. Tuo tarpu jis buvo sulaikytas trims mėnesiams. atstovybė Minskė kreipėsi į mus, sulaukėme informacijos, kad pačiobotas yra nepateikus kaltinimu laikomas tris mėnesius ir vėliau jam buvo pateiktos ekonominės sankcijos. Aš ne save cituosiu, noriu pacituoti žymų diplomatą, poną ambasadorių Leičiaką, kuris kalbėjo apie tai, kad pagaliau sankcijos e, turi rezultatų. Taigi ponas Pačiobotas buvo paleistas e, pagrasinus ekonominėmis sankcijomis ir galbūt tai yra vienintelis kelias e, bendrauti su šia valstybe, galbūt tai vienintelis kelias ir vienintelė pozicija, kurią mes turime užimti Baltarusijos atžvilgiu, tai yra taikyti ekonominės sankcijas. Noriu padėkoti, o dabar kviečiu pranešėją pasisakyti. So. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad ši politinė ir ekonominė krizė, e, kuri purto Baltarusiją daugiau negu šešis mėnesius, yra langas galimybėms Europos Sąjungai, kad būtų galima žengti mūsų vizijos linkui sukurti nepriklausomą demokratinę Baltarusiją. Nes Baltarusija yra mūsų kaiminė. Ten turėtų būti sukurta socialinės rinkos ekonomika. Tačiau reikėtų neužmiršti to, ką sako ekspertai. Briuselis negali grįžti prie riboto dialogo su Minsku, kuris egzistavo iki uh, uh gruodžio 19-osios. Na, nebent būtų paleisti politiniai kaliniai, jei nebent būtų kitų teigimų pasikeitimų. Šia linkme, regis, yra tam tikrų naujienų, bet turime stebėti, kokiamis sąlygomis, kokias sąlygas, kokios sąlygos bus suformuluotos tiems, kurie, tiems kalėms, kurie galbūt bus paleisti, dar bet aš pabrėžiau, kad daugiau negu 40 jų turi būti paleista. Aš tikiuosi, kad ES dės daugiau pastangų e, dirbti su Ukraina ir Rusija šiuo klausimu. Praėjusią savaitę Strasbūre mes susitikome su Ukrainos užsienio reikalų ministru ponu Konstantinu Grįščenko ir aš jo klausiau koksgi yra šio klausimo sprendimo raktas, o jis pasakė, kad vyriausybė intensyviai dirba su Baltarusijos vyriausybė ir bando spausti Minską, kad būtų paleisti politiniai kaliniai. Aš manau, kad tai yra labai svarbus signalas. Be abejo, Labai svarbu yra tai, kad Rusija suprastų, Maskva suprastų, kad partnerystė su ES turi apimti ir politinius, ir ekonominius modernizavimo aspektus tokių bendrų kaimininių valstybių kaip Baltarusija. Pritariu kolegoms kalbėjusiems, kurie pabrėžė būtinybę pagerinti vizų e, režimą taikomą Baltarusijos gyventojams. Mes daug kartų Europos parlamente sakėme, kad prieš statydami naują, kad, prieš, kad, kad turime sugriauti tą Berlyno sieną, ekonominę Berlyno sieną baltarusiams, kad jiems nereikėtų brangiai mokėti už vizas, nes tai tampas daugeliui sieną žmonėms, kad jiems nereiktų mokėti viso darbo užmokesčio, kad galėtų gauti ES vizą. Rytų Europos ekonominių ryšių komitetas pasteikė apžvalgos rezultatus. Ten buvo apžvelgta 200 didelių kompanijų ir jų e, požiūris į vizų poveikį Baltarusijos ekonomikai ir e, kaimyninių valstybių bendradarbiavimui. 20, apie 25 kompanijas prarado e, kontaktus ir kontraktus dėl sunkumų, kurie kilo dėl vizų. Tad šios rytė tikrai yra įmanoma siekti žymiai didesnės pažangos. Reikėtų apie tai galvoti ne kaip apie tolimą ateitį, bet kaip apie artimiausią ateitį. Na ir paskutinis dalykas. Be abejo, ES turi glaudžiau dirbti su Baltarusijos opozicija. Mes tą darome. Kita vertus būtų taip pat naudinga ieškoti kontaktų su nuosaikiais politikais Minske ir Minske kitose e, Baltarusijos miestuose ir kaimuose su dabartinio režimo pareigūnais, nes daugelis iš jų taip pat nori reformų ir nori, kad režimas pasikeistų. Dėkoju. Ačiū. Dabar kreipiuosi į poną Vigeniną. Jis yra Euronės parlamentinės asamblėjos pirmininko patotas. Prašom. Naistina situacija to. Tai Dėkuoju, pane pirmininkė. Situacija vystosi labai bloga linkme po prezidento rinkimų Baltarusijoje. Daugeliu iš mūsų ir man prezidento rinkimų rezultatai buvo nuvilintis. Anksčiau mes dar turėjom vilties, kad padėtis gerės. Bet jau rinkimų dieną pamatėm, kad viskas krypsta į kitą pusę. Euronesto kontekste. Euronestas buvo įkurtas gegužės pradžioje nedalyvaujant Baltarusijai kadangi negalėjom Baltarusijos įtraukti į Euronestą po tų rinkimų. Tai e, šiame kontekste mes e, subūrėme euro deputatus, taip pat e, parlamentarus iš kitų penkių rytų partnerystės e, valstybių, be kitako iš e, Moldovos parlamento. Ši darbo grupė siekia užtikrinti bendradarbiavimą tarp ES ir e, rytų kaimynų, tokių kaip Ukraina ir kitos valstybės. Mes manome, kad Rusija taip pat ar vienokia ar kitokia forma turėtų būti asocijuota Kalbant apie Baltarusiją, vis dėlto mes tikimės, kad galėsime bendradarbiauti su ta valstybė ir galėsime kai ką nuveikti. Aš norėčiau pasakyti mūsų svečiams kai ką, pateikti kai kurių klausimų. Jie Baltarusijos padėtį stebi labai atidžiai, o mano klausimai yra tokie. Kokia jūsų nuomonė Kokios jūsų nuomonė būtų galimybės įtvirtinti didesnę lai, laisvę. Ar atviresni rinkimai tarptautinių reikalavimo požiūrių būtų įmanomi? Man atrodo, jog mes turime ribotas galimybės veikti padėties kitimą Baltarusijoje mūsų galimybės yra ribotos. Aš e, pridursiu dar, jog e, mes esam atviri Baltarusijos piliečiams ir stengiamės e, diferencijuoti mūsų santykius su Baltarusija priklausomai nuo to, ar bendraujam su piliečiais ar su valdžios struktūromis. Būtent todėl, kuomet uh, Mes e, numatome liberalizuoti vizų režimą, tai suprantam, jog tai būtų naudinga Baltarusijos e, gyventojams, piliečiams. Man kilo aišku klausimas, ką daugiau galėtume nuveikti šios šalies labui, kaip veiksmingiau galėtume politiškai ir moraliai palaikyti Baltarusijos opoziciją. Kad uh, opozicijos veikla sustiprėtų ir būtų stabilesnė. Beje, aš e, džiaugiuosi, kad Baltarusijos pozicijos atstovai dažnai lankosi parlamente. Tačiau, aišku, turime atidžiai stebėti, koks e, opozicijos likimas bus Baltarusijoje. Pastaruoju metu buvo įvairių incidentų kurie rodo, jog Baltarusijos režimas yra pusiau policinio pobūdžio. Ir pažanga dėl to darosi tik tai dar sunkesnė. Tačiau aš manau, kad e, kombinuotas spaudimas iš vidaus ir iš išorės, netgi panaudojant ekonominės sankcijas, galėtų duoti rezultatų. Panas Landsbergis. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu pakomentuoti, kas yra žinoma apie gruodžio 19-osios įvykius ir ką aš skaičiau. Lukašenka ir jo KGB yra puikiai pasirengę, tiksliau pasakus, buvo puikiai pasirengę atakuoti e, politinę opoziciją ir demonstrantus. Jiems tiesiog reikėjo politinio preteksto, reikėjo fizinio kontakto su durimis ir e, langais. Lyderiai e, teigia, kad e, tokių veiksmų nebuvo. Palyginkite šią situaciją su prieš tai buvusią porinkiminę situaciją, kai protestuotojai E, rinkosi prie Lukašenko rūmų, o ponas Milinkievičius kreipėsi į juos prašydamas nepulti šių rūmų. Vėliau jis buvo pasmerktas tokio savo kreipimosi dėl nevieningos opozicijos. Buvo net pavadintas išdaviku. Ar būtų buvę galima pasimokyti iš tos situacijos ir kaip dabar vertinamos galimybės sustiprinti ir suvieninti, suvienyti demokratinę opoziciją, e, numat, galbūt numatyti tam tikrą taktiką, ar yra pagrindo teikti kaltinimus opozicijai, E, teigiant, kad opozicijai už jos veiksmus užmokėjo Maskva. Ačiū, dabar ponas Šulcas. Mano klausimas susijęs su pono Landsbergio klausimu. Jei tai buvo provokatoriai, ar juos buvo galima identifikuoti? Per televiziją matėme, kai buvo bendrais veiksmais e, veržiamasi į rūmus. E, tačiau matėme, kaip demonstracijoje nedalyvaujantys asmenys buvo sulaikyti. Tikrai reikalingas išsamus tyrimas. Mano antras klausimas e, yra skirtas ponui Aleksandrui Beleckiui. kiek veiksmingos būtų apskrito stalo darybos, tokios, kokios vyko Lenkijoje arba Vokietijoje. E, šią priemonę būtų galima pasinaudoti, kai pereinama iš totalitarinio režimo. Galbūt e, bent laikinai būtų galima pasiekti politinį sustarimą tokiu būdu. Ačiū, ponas Kelamas. Dėkoju, ponė pirmininkė. esu padrasintas, kad egzistuoja vieninga pozicija, kurios ėmė laikytis Europos Sąjunga, nes taikomas saligiškumo principas kuris reiškia, kad tol, kol nebus reabilituoti ir paliesti politiniai kaliniai, tuomet nebus e, grįžimo net prie riboto dialogo. Manau, kad prieš metus situacija buvo visiškai kitokia. Mūsų lyderiai buvo pernelyg entuziastingai nusiteikę tarti su Lukašenka. Tačiau be abejo, egzoja tokių situacijų, kai supranti, jog diktatorių remti pernelyg negali. Norėčiau paklausti svečių, kaip jūs vertinate pastaruosius įvykius Baltarusijos pilietinėje visuomenėje. Jaunoji karta, regės, naudojasi Facebook'u, e, kompiuteriais. Ar jie gali sukurti savo pačių organizacijas ir kokios galimybės yra atkurti vieningą opoziciją. Aš manau, kad tai yra svarbiausias dalykas ir sąlyga. Mm, komisaras Fūlė, nes nebuvo sustikęs su opozicijos Baltarusijos vadovais. Jis regis ragino poziciją vienytis. Na ir paskutinė mano pastaba būtų tokia. Ką galėtų asmeniškai nuveikti Europos parlamento nariai, remdami, remdami Baltarusijos politinius kalinius? Jūs galite savotiškai paimti globoti atskirus politinius kalinius, siūsti jiems atvirukus ar daryti kažkokius kitus įsirodančius, kad jie remiami. Dėkoju. Pane Andrikinė. Kalbėsiu lietuviškai. Aš norėčiau pradėti nuo to, ką, kuo, apie ką kalbėjo Jacekas Protasevičius. E, taip iš tikrųjų tiesa, kad e, padėtis Baltarusijoje yra blogesnė, yra pablogėjusi, tačiau tas pablogėjimas, mano supratimu, tik demonstruoja režimo silpnumą. Kai areštuojami žmonės, kurių nedidelė grupė susirenka gatvėje ir ploja, tai tik tai rodo, jog, jog režimas yra desperacijoje. Ir aš manau, kad e, sutinku su ponu Belecki, kad rudenį, rudeniop mes sulauksime dar, e, dar e, na, įdomesnių, įdomesnių įvykių Baltarusijoje. Mano klausimas yra ponui Belecki ir profesoriui Emanueliui Deku. Kaip Jūs matote, mes kalbame apie padėtį Baltarusijoje, bet kaip Jūs matote ES poziciją? Ar ES bent šiuo klausimu sugeba kalbėti vienu balsu ir būti vieninga. Ar vis tik tai kai kurios valstybės narės yra vieningos, o kitos realpolitikės, kitos labai pragmatiškos. Ir kaip tai atsiliepia e, bendrai situacijai Baltarusijoje. Ačiū. Thank you very much. Uh, you saw that there is interest. Dėkoju. Matėte, kad susidomėjimas jūsų šalimi yra didžiulis, kolegos uždavė daugybę klausimų, turime dar 15 minučių. Uh, ir paskui diskusiją šiuo klausimu turėsime baigti. Tai aš siūlyčiau kiekvienam po penkias minutės pasiskirti ir aš manau, kad tai leis atsakyti kolegų klausimus. Ar manote, kad reikėtų šį kartą pertvarkyti pasisakymų tvarką ir padėti nuo pono Belecko, paskui profesorius Dėko ir paskui uh, ponas Jarman? Na, jeigu kalbėtum apie busimuosius kitais metais vykstančius parlamento rinkimus rudeniop, ir jeigu pavyks organizuoti laisvus rinkimus, tai aš manau, kad jeigu valdžia nepradės plačios pertvarkos daugeliu klausimų, e, tie pertvarkymai buvo man, išdėstyti ir jūsų reikalavimuose Baltarusijos valdžiai ir, ir jūsų klausimuose. Ir tie reikalavimai yra laisvė žiniasklaidai, laisvė veikti visuomeninėms politinėms organizacijoms. Jeigu tos pertvarkos nebus e, ir laisvi rinkimai be kitako, jeigu nebus sprendžiami šie klausimai, tai tuomet laisvų rinkimų nebus, tiesiog nebus. Na, situacija šiaip šalyje keičiasi labai greitai. Galima numatyti ir įvairiausių variantų. Pavyzdžiui, rudenį gali nutikti taip, kad vyks masinės politinės akcijos tam tikra opozicijos dalis e, susivienis ir jau dabar susivienijo ir, na, šiai dienai tai yra visai neblogai. Kai dėl to, ar galima, išge, ar galima sulaukti vieningos demokratinės opozicijos, šiandienai šis klausimas yra labai sudėtingas. Nes dabar vieningos opozicijos nėra, yra tokių klausimų, kuriais visos opozicijos jėgos sutarė. Tai yra klausimai susiję su politinių kalinių išlaisvinimu. Pirmiausia, na, o dėl bendrų veiksmų e, klausimai kol kas nesvarstomi. Na, rūdienį pažiūrėsime, kaip bus. Tai, kas vyko Afrikos šalyse, Tunise pirmiausia. Ir iš to matome, kad jeigu prasideda masiniai procesai prieš valdžią, jeigu prasideda masinis socialinis judėjimas, už laisvę, už demokratiją, tai tuomet nėra taip svarbu, kiek vieninga yra politinė opozicija ir kiek ji struktūruota. Aš lankiausi Tunise prieš trejata mėnesių ir iš daugelių žmonių girdėjau, kad politinės opozicijos nebuvo apskritai, bet e, situaciją pakeitė patys žmonės. Man atrodo, kad šitas variantas ir Baltarusijoje neturėtų būti atmestinas kai dėl Baltarusijos opozicijos orientacijos vakarų kryptimi ar Rusijos kryptimi, klausimas sudėtingas. Nepamiršime, kad 15 metų e, valdžia Baltarusijos spaudė nuolatos opoziciją. Tas spaudimas buvo didelis ir nuolatinis. Dabar Žinome, kad Baltarusijos spets tarnybos e, infiltravusios yra daug, ne, ne, viena opozicijos, ne vienas opozicijos jėgas, tad sunku yra atsirinkti, kas yra kas. Ar buvo provokatorių manifestacijoje gruodžio 19 dieną. Nėra tikslių duomenų ar konkrečių neginčiamų įrodymų. Mes irgi žiūrėjome, kas buvo sulaikytas, kaip vyko teismai, kuo žmonės buvo kaltinami. Nes sakoma, kad štai kai kas daužė stiklus ar veržėsi iš vyriausybės pastato. Tad sunku pasakyti ar buvo tokių provokatorių. Jeigu jų ir buvo, tai aišku yra tai, kad jie sulaikyti tikrai nebuvo. O sulaikyti buvo paprasti žmonės, kurie prisijungė prie šios akcijos. Bet šiaip ar taip, aktyvių dalyvių, kurių buvo prie vyriausybės pastatų durų, buvo 34 žmonės, 30-40 žmonių, nedaugiau. O, o 15-20 tūkstančių žmonių dalyvavo e, šioje manifestacijoje apskritai. Kai dėl apvalaus stalo diskusijų, na, mintis nebloga, tačiau nėra jokių poslinkių šią kryptimį. Baltarusijos valdžia nerodo jokių signalų, kad yra pasirengusi renkti apvalaus stalo diskusiją su opozicija. Man atrodo, kad ekonominė krizė dar nepasiekė tokio gilio, tokio masto, kad situacija pati priverstų Baltarusijos valdžią sėsti prie dėrybų stalo su politinė opozicija. Ir paskutinis dalykas dėl pilietinės visuomenės. Aš manau, kad ne visai bloga yra padėti šioje srityje. Valdžia visus šešis mėnesius vykto didžiulį spaudimą e, pilietiniai Baltarusijos visuomeniai. Plačiai vertinant, visuomenės aktyvumas nesumažėjo. Ir e, tas aktyvumas, sakyčiau, netgi plinta, nes apima vis daugiau visuomenės socialinių sluoksnių. Pilietinė visuomenė, lyginant su politinėmis partijomis, e, manyčiau, atlaikė tą smūgį visus tuos septynis mėnesius, šešis septynis mėnesius, kai opozicijos lyderiai buvo neutralizuoti, pasusodinti į kalėjimus ar tiesiog, kai jų atžvilgių buvo vykdomi kriminaliniai tyrimai. Kai dėl ES pozicijos mes girdime vieną balsą, Europos parlamento balsą, mes jį girdime ir tai, kad buvo priimtos e, ekonominės sankcijos, kurios labiau parodomiosios negu e, realios pastarojų metų, man regis tai yra labai svarbus signalas E, kuris siunčia Baltarusijos valdžiai Europos Sąjungą. Tai yra būtent tas signalas, kurį Baltarusijos valdžia išgirdo, nes kiekviena, kiekvienas politinis spaudimas, kiekvienas mechanizmas e, balt, taikomas Baltarusijos e, valdžiai yra labai svarbus dalykas. Iki šiolinis spaudimas neturėjo esminių pasiekmių, na, o ekonominis spaudimas yra vienintelis būdas, sakyčiau, vienintelis spaudimas, į kurį reaguoja Baltarusijos valdžia. Dėkoju. Ačiū. Profesorius Dėko, prašau. Merci. Uh, dėkoju. Aš uh, manau, kad prioritetas yra politinių kalinių išlaisvinimas ir ne tik išlaisvinimas, bet ir reabilitavimas bei uh, jų, su, visų teisių sugražinimas jiems. Klausimas buvo pateiktas e, dėl laisvės atmosferos. Man atrodo, kad dabar yra savotiškas Damoklo kardas kabantis virš žmogaus teisų gynėjų ir aktyvistų. Jų e, veikla yra toleruojama, turiu galvoje spaudos agentūras ar nevyriausybinės organizacijas, tačiau e, situacija yra labai neužtikrinta ir visą laiką yra ta grėsmė, jog bus nauja represijų banga kad gerai suprastume padėtį, turėtume e, suprasti KGB, kuri net išsaugojo savo pavadinimą, svorį. Ir e, aišku, taip pat yra teisinių aspektų, kurios yra, yra tam tikrų struktūrų, kurios palaiko tą teroro atmosferą yra taip pat jodieji slapti sąrašai studentų, kai kurie studentai negali studijuoti universitetuose, yra taip pat tam tikras profilaktinis darbas e, dirbamas visuomenėje, siekiant, kad e, žmonės ne, nedarytų to ar kitko tai, teisės saugos e, srityje. E, taip pat daromas spaudimas e, teisėjams, advokatams, nes e, advokatai e, kartais atsisako ginti kai kuriuos savo klientus. Tad turim suprasti visus tuos aspektus, kad gerai suprastume padėtį. Koks būtų sprendimas esminis? Reikia, kad ES kalbėtų vienu balsu iš tikrųjų ir kad ES turėtų taip pat e, kviesti veikti ir savo sąjungininkus, jungtinės e, e, valstijas, pavyzdžiui, reikėtų taip pat, kad ES dirbtų su Ukraina, su Rusija ir kad jeigu bus įmamasi sankcijų, kad tos sankcijos būtų protingos, kad jos nenutrauktų kontaktų su Baltarusija ir kad ekonominių požiūrių tos sankcijos nepablogintų uh, gyventojų padėties, kad nebūtų tokios rizikos, kokia iškilo Kubai, pavyzdžiui, šito požiūriu. Manau, kad e, reikėtų taip pat e, daugiau kontaktų su oficialiomis struktūromis, nes nebūtinai visi e, valstybinių struktūrų darbuotojai laikosi tokios pozicijos kaip Lukašenka. Aišku, yra represinės e, struktūros, yra finansinė krizė ir tai taip pat yra realybė, reikia rasti sprendimą, kaip e, palaipsniui ir be ypatingų ekscesų išsikapstyti iš tos krizės, rasti patikimų alternatyvų, be kita ko ir, ir politinių požiūrių. Dėkuoju, ponė profesoriau, ponas Jarmal. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Policinių kalinių klausimas jau buvo aptartas ir jis yra e, labai svarbus ir Europos Sąjungai stengiantis keisti situaciją. Reikia tinkamos rehabilitacijos, tačiau tai reiškia, kad pirmiausia visi atvejai turi būti tinkamai ištirti. Negalima e, net paleidus kalinius jų bylose palikti e, kaltinamuosius įrašus ar sprendimus. Kalbant apie gruodžio 19 dienos atsako teisingumą, reikia kalbėti apie tuos žmonės, kurie dalyvavo demonstracijose ir jie nebuvo sulaikyti. Tačiau reikia pažvelgti ir į tuos, kurie buvo sulaikyti. Reikia užtikrinti e, teisingą jų bylų nagrinėjimą. Reikalingi tolesni tyrimai, nustatantis, kas davė įsakymą imtis veiksmų, kas davė įsakymą naudoti jėgą. Tik tokiu būdu bus galima patraukti atsakomybėn atitinkamus valstybės tarnautojus, nepriklausomai nuo to, kokiu lygmeniu ar vietos ar prezidento lygmens žmonės. Panašu, kad vyksta visa eilė demonstracijų ar vyko demonstracijos visoje de Belorusijoje. Ir buvo stebima ir daugiau atvejų, kai demonstruotojai buvo sulaikyti. Panašu, kad vertinant situaciją e, Šiaurės Afrikoje yra kiek kitokia. Ten atidarius tą, e, paleidus žiną iš jo butelio labai sunku vėl jį sugražinti. Ir panašu, kad ir Toliau Baltarusijoje vyksta pasipriešinimo judėjimas. Manau, kad ES galėtų pasinaudoti tą ypatingą situaciją. Aš manau, kad daug tvaresnis būtų dialogas su pilietinės visuomenės organizacijomis Baltarusijoje. Reikėtų pakviesti ne keletą žmonių, reikėtų bendrai kalbėti Ir ES turėtų pripažinti pilietinės e, bendruomenės organizacijų veiklą. Ten Baltarusijoje yra demokratijos balsų ir juos reikia paremti. Tai yra ilgas procesas, tačiau aš manau, kad ES turi pakankamai galių leidžiančių jai spausti Baltarusijos valdžią ir remti uh, E, Baltarusijos pilietinę visuomenę jų veiksmuose. Labai ačiū. Andžiai, dabar žodis jums baigiamosiams pastaboms. Aš visų pirma norėjau labai nuoširdžiai padėkoti už labai įdomias mūsų svečių mintis. Ačiū už teisinio pobūdžio šių įvykių vertinimą. Kalbu apie gruodžio, gruodžio 19 dienos įvykius. Ir ponas Deko ir ponas pirmininkas um, kalbėjo apie tai, kad tarptautinės organizacijos taip pat tyrė e, tuos įvykius, buvo tyriama valdžios reakcija, e, tačiau buvo nustatyta, kad neramumų šaltinis nebuvo tas e, taikus susirinkimas, tai buvo tik pretekstas. Nedekvačiai valdžios Baltarusijoje reakcijai visa represijų sistema, kuri tuo met įsiplėskė ir dabar vis dar vyksta, e, įtakojo tai, kad dabar yra daug kovotojų už demokratiją ir laisvę kalėjimuose, reikalinga jų reabilitacija. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ekspertai patvirtino šias išvadas. Ponas e, parlamento narys Protaševičius pabrėžė šį faktą. Nėra taip, kad tik Europos parlament te, ar parlamentas pasižymi kažkokią labai ypatingą neapykantą Baltarusijos valdžiai. Ne. Um, mano minėtas išvadas prieimė tarptautinės bendruomenės ekspertai. Taigi, tikimės atitinkamos reakcijos iš tarptautinių organizacijų. Reikia siekti, kad įkalinti asmenys būtų paleisti Reikia drąsinti už demokratiją kovojančią visuomenę. Reikia užtikrinti, kad Baltarusijos valdžios struktūrose vyktų demokratiniai pokyčiai. Ir daug kas iš jūsų užsiminė apie rudenį ir mes visi su nekantramu laukiame galimų rudens įvykių Baltarusijoje. Ačiū ponas Prataševičius. Labai ačiū. Leiskite prisijungti prie padėkos žodžių mūsų svečiams. Noriu padėkoti ir e, parlamento nariams už jų pasisakymus. Mes visi sutarėme, kad reikia ir toliau tęsti tarptautinį spaudimą Baltarusijos režimui, nes tai vienintelis būdas išsireikalauti, kad Baltarusija paleistų politinius kalinius. Galbūt tai vienintelis būdas pasiekti, kad Baltarusijoje įvyktų teigiami pasikeitimai, kuriant laisvą visuomenę, demokratinės struktūras. Kalbant apie žiniasklaidą, kalbant apie Andžėjų Počebutą, kuris e, tris mėnesius buvo įkalintas ir tik prieš keletą dienų paleistas, e, atidedant bausmę keletą metų. Jis man pasakė, kreipėsi į mane prašydamas pasakyti visiems žmonėms ten, tuose klausimuose, kad aš buvau suimtas, e, aš tai yra buvau, buvau paleistas tik todėl, kad buvo imtasi ekonominių tarptautinių sankcijų Baltarusijai. Ir tos sankcijos turi likti. Tai yra vienintelis argumentas, kurį Minsko valdžia gali suprasti. Štai kodėl aš kreipiuosi į Jūs prašydamas Jūsų stiprios nuožmios pozicijos, nes tik tokiu būdu galima padaryti situaciją Baltarusijoje geresnę. Dėkoju. Ačiū mūsų svečiams, ačiū kolegoms. Visiems dėkoju už dalyvavimą diskusijose. <laughs> Thank you very much.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 Please, colleagues, we are moving to the next item. Gerbiami kolegos, pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. Norėčiau visus pakviesti susėsti, kad galėtume pradėti diskusijas. Kaip žinote, mūsų kitas darbo tvarkės klausimas yra keitimasis nuomonėmis susijusios opozicijos atstovais dėl dabartinės padėties šioje šalyje. Tai vyks kartu su delegacija ryšim su Mašreko šalimis. Sveikinu čia pona David, kuris yra delegacijos vadovas. Kaip žinia, dabar jau trejata mėnesių vyksta demonstracijos Sirijoje, jos yra taikios demonstracijos, kurios yra e, smurtingai vaikomos e, Sirijos režimo. Praėjusią savaitę mūsų parlamentas priemė rezoliuciją kur kreipėsi į Junktinių tautų saugumo tarybą, kviečiamas pasmerkti represiją Sirijoje ir taip pat būtina atlikti tyrimą dėl savivališkų areštų ir režimo daromų nusikaltimų. Mes smerkėme smurtą ir siūlome priimti ryštingas sankcijas. Mums malonu čia priimti ir žmonės, kurie padės įvertinti situaciją Sirijoje. Tai yra žymus Sirijos režimo oponentai ir žmogaus teisų aktyvistai, tai yra daktaras Haitan Almalek pirmiausia. Jis neseniai buvo išleistas iš kalėjimo, tai vyko kovo mėnesį. 17 mėnesių prieš tai praleido kalėjime buvęs sulaikytas režimo. Taip pat mes savo tarpę turime ir čia sveikiname profesorių Burhan Galjun. Jis yra dabartinių rytų šalių profesorius Paryžiuje, Naujosios Orbonos universitete. Norėčiau pakviesti abu mūsų prelegentus. Pradėsime nuo daktaro Malek, pateikti mums savo situacijos apžvalgą ir, pas, ir norėčiau dar jų paprašyti e, neviršyti dešimties minučių pasisakymo laiko, o paskui vyks diskusija su kolegomis. Prašom, jums žodis. Dėkoju už kvietimą. Pirmiausia, o antrą noriu padėkoti visiems žmonėms ir vyriausybėms, kurios padėjo man mano arešto ir kalinimo metu. Buvo pasitelktos visos galios e, prieš režimą, kad būčiau paleistas. Tad štai. dabar esu laisvas. Norėčiau pasakyti, kad Sirijos padėtis e, vystosi. Sirijoje revoliucija prasidėjo prieš trejata mėnesių. Žmonės susiduria su didžiulėmis režimo represijomis nuo pat revoliucijos pradžios. Režimas šaudė e, civilius žmonės. Žmonės, žmonės, kurie neturėjo jokių ginklų. Visi žmonės gatvėse, visuose miestuose, kaimuose e, buvo taikiai veikiantis. bet mes nesuprantame, kodėl buvo šaudoma į tuos žmonės su tikslu juos nužudyti. Šis režimas nepasikeitė per visą savo istoriją. Nuo 80 metų iki dabar niekas nepasikeitė. Nuo 89 iki 90 metų mes praradom 16-17 tūkstančių žmonių, jie buvo nužudyti, nužudyti kalėjimuose ir kitur. Tad tas pats mentalitetas, to režimo mentalitetas, tebe vyrauja ir dabar. E, Ašaras, sunus buvusio režimo vadovų, tęsė tas pačias tradicijas. Mes esame opozicija, tad prašome klausėme režimo, ar nori jis kokio nors dialogo. Ir sakome, kad jeigu dialogo norima, tai tuomet reikia nustoti žudyti žmonės. Būtina e, atsisakyti tankų ir nustoti e, naudotis saugumo tarnybomis, nustoti naudoti galę, jėgą tam, kad būtų sustabdytas revoliucinis judėjimas. Mes taip pat reikalaujame, kad mums būtų leidžiama burtis, renkti susirinkimus, nes mes turime turėti galimybę susirinkti ir apsitarti, tačiau nieko neįvyko. Režimas ir toliau areštuoja žmonės, juos žudo. Dabar 15 tūkstančių apitiksliai žmonių yra įkalinta be jokios priežasties, tik dėl to, kad dalyvavo judėjime. Daugiau negu 2000 žmonių buvo nužudyti. Apie pusantro tūkstančio žmonių yra dingę. Apie tūkstantis vaikų, kurie yra, yra jaunesni negu 15-12 metų. Kankinimai yra beribiai, nes režimas Sirijoje nesupranta, ką reiškia nustoti taikyti kankinimus. Šis režimas nesilaiko savo duotų pažadų. Ir tų pažadų, kuriuos davė tarptautinės teisės kontekste pasirašydamas susitarimus. Šalies viduje pažadų taip pat nesilaikoma. Nesilaikoma jokių teisės nuostatų. Šalis valdoma dekretais, potvarkiais. E, potvarkė dedami knygas, knygos į lentynas, tad galite įsivaizduoti, kaip, kaip, kaip gyventi, kai režimas yra įgavęs šitokias galės. Esu išsiuntęs keletą laiškų pačiam Bašarui Lesadui nuo pat jo karjeros pradžios, prieš dešimtį metų. Ir taip pat kreip norėčiau pasakyti, kad e, kreipiausi ir svarbiausius saugumo tarnybų asmenės. Sustikau su daugybė žmonių, nieks nepasikeitė, nieko nevyko. Tiesiog žmonės mano, kad nėra jokių būdų dialogą užmėgsti. Kaip mes sakome, mes praradome daug kraujo, režimas apie tai visiškai nesirūpina. Mūsų žmonės, kurie kovoja su režimu, kurie yra opozicijoje, pradėjo burti tam tikras grupės, renkti susirinkimus, tam, kad būtų galima aptarti, kaip mes matome šalies ateitį. Mes esame įsitikinę, kad šis režimas yra žlugęs. Jis sulaukė savo pabaigos. Šis režimas neturi jokių šansų toliau valdyti šalį. Mano nuomonė, šis režimas, kaip ir bet kokia kita vyriausybė, tiesiog išsėmė save, jo laikas baigėsi. Šis režimas nesilaiko tarptautinių teisės normų. Tiesiog išleidžia vis nauji potvarkiai šaliai valdyti. Tiesiog mes norėtume, kad šis režimas pasitrauktų ir leistų mums pakeisti šią šalį. Diktatoriškas režimas nebeturi egzistuoti, šalis turi vystytis kitaip, kaip laisvės ir demokratijos erdvė. Tam būtina gerbti visus žmonės gyvenančius šalyje, gerbti jų religinius įsitikinimus ar tų įsitikinimų nebuvimą, gerbti jų uh, etninę kilmę ir panašiai, nesvarbu, ar jie būtų arabų kilmės ar ne. Mūsų nuomonė yra būtinas sustikimas Damaske, jis turėtų vykti 16 dieną, ten bus kalbama apie Sirijos ateitį. Stambule tą pačią dieną yra numatytas kitas sustikimas su žmonėmis, kurie yra iš kitur, ne iš Sirijos. O paskui, po tam tikro laiko, po tam tikro dienų skaičiaus, Susitikimui susirinks visa opozicija, kad galėtume kartu apsispręsti dėl to, kokį žingsnį žengsime į ateitį. Sirijoje žmonės tiki, kad ES jiems yra partnerė. Turime ilgą istoriją santykių su Europos rytyje. Manau, kad jeigu Europa padės tiems žmonėms, kurie dabar ir bando judinti šalį, kurie dabar išėjo į gatves ir rengia tą revoliuciją, tai mums ir jums tai būtų naudinga. Gal tai padės užkirsti kelią emigracijai, nes dėl imigracijos, regis, ES kyla tam tikrų sunkumų, nes imigrantų atvyksta per nelik daug. Jeigu Sirija pasikeistų teisinga kryptim, gera kryptimi, tai tuomet šis žingsnis būtų naudingas visiems. Ir jums, ir mums. Pavyzdžiui, dabar turime apie 3000 tankų, kurie važinėja po Siriją. Jie važinėja aplink svarbiausius miestus ir kaimus. Netu, neleidžiama ten turėti maisto ar gėrimo. E, grobiami vyrai iš namų, jie, jų atžvilgių taikomi kankinimai. O žmonos yra priverstos kesti šios vaizdus. šitokie dalykai vyksta kasdien. Tad klausimas yra aiškus, kaip pagaliau ištrūkti iš šitos padėties, kaip ją pakeisti. Žmonės Sirijoje yra tvirti ir drąsūs. Tai yra puikūs žmonės. Visi mes iš visų visuomenės sluoksnių esantis dirbame Mes raginame visus eiti į gatves ir tikimės sulaukti politinės paramos, kurios iš jūsų tikimės. Dėkoju. Mes taip pat Jums dėkojame, o dabar kreipiuosi į profesorių Galijon remercier pour avoir invité, nous invité. Euh, Dėkuoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už kvietimą pasisakyti šiuo klausimu, kuris visų vertinamas kaip labai jautrus. Dabar yra perinamasis laikotarpis, perinant uh, nuo šališko diktatūrinio režimo ver demokratinę, į demokratinę sistemą. Sirija, kaip visi žino, yra tūkstantmetės e, tradicijas ir istoriją turinti šalis ir yra susiformavusi iš įvairių mažumų Sirijos tauta, kuri siekia taikos ir e, civilizuoto bendravimo. Tai yra valstybė, kuri nukentėjo nuo sovietinio tipo režimo. Buvo toks režimas, kuris nepripažino jokių laisvių, visos teisės ir laisvės buvo pažeidžiamos ir žmonės buvo nuolat žeminami. Deja, Europos politika per pastaruosius 30 ar 40 metų taip pat šiek tiek prisidėjo prie to, nes buvo bet kuria kaina siekiama išlaikyti stabilumą regione, kuriame yra du trečdaliai naftos išteklių ir visą laiką buvo stengiamasi užtikrinti kaip prioritetinį tikslą Izraelio saugumą ir tai prisidėjo prie tokios e, padėties, apie kurią aš kalbėjau. Turiu dabar tai priminti ir, aišku, šiandien turi būti priimtas sprendimas užbaigti tokią politiką, kuri skatino diktatūrinę sistemą. Asadas ir jo režimas visuomet buvo suvokiami vakariečių kaip e, padėties stabilumo garantas ir būtent todėl kylo šiame regione visų tų problemų. Dabar padėtis yra tokia, jog Sirijos gyventojai yra pasiryžę kaip niekad išsikovoti savo teisės ir yra pasirengę uh, visoms aukoms tam, kad e, siektų geresnės ateities, kad atsikratytų režimo. Ir niekuomet tas režimas taip barbariškai nesielgia su savo e, šalies e, gyventojais, kaip Sirijos režimas šiandien. Manau, kad jūs turite pakankamai daug informacijos apie tai, kas vyksta Sirijoje. Aš norėčiau paprašyti jūsų pagalbos. Padėkite Sirijos gyventojams turėti tokią valdžią, kurios jie yra verti, tokią valdžią, kuri būtų jų pasirinkta, kad jie turėtų vyriausybę, kuri būtų jų išrinkta ir kuri atstovautų Sirijos liaudžiai. Aišku, Sirijos opozicija ilgai kūrėsi, bet dabar jinai jau pradeda veikti, daug e, saudos e, konferencijų buvo surinkta ir rytoj beje bus surinkta kai kurių konferencijų, e, siekiant išsiaiškinti įvairias kryptis ir, ir, ir, ir, ir jėgos santykius. Tačiau mūsų opozicija nėra vienalytė, jinai yra daugialytė, tačiau kita vertus jinai yra vieninga opozicija tuo požiūriu, kad turi vieningą poziciją, vieningą platformą. Visa opozicija sutarė, kad reikia pereiti prie demokratinio režimo. Tai reiškia, kad visa opozicija šiandien atmeta kompromisinius santykius su šios dienos režimu. Visa Sirijos opozicija atmeta bet kokį karinio, užsienio karinio įsikišimo variantą. Visi Sirijos piliečiai pritarė tam, kad nebūtų jokios išorinės karinės intervencijos. Jie mano, kad e, jie gali patys savo jėgomis susidoroti su dabartiniu diktatūriniu režimu. Trečias dalykas. Visi Sirijos piliečiai mato Siriją kaip vieningą valstybę ir kaip vieningą tautą ir pasisako prieš bet kokį diskriminavimą religijos ar, ar kitokį, religijos ar kitokių pagrindų, etninių pagrindų ar panašiai. Tuo tarpu dabar esantis režimas bando e, skaldyti e, gyventojus, e, pavyzdžiui, kad ir religinio požiūrių. Toliau ketvirtas dalykas. Visa opozicija pasisako už tai, kad visos demonstracijos protesto turi būti taikios ir bet koks uh, smurto panaudojimas yra atmetamas ir smerkiamas. Todėl šitais požiūriais e, Sirijos e, opozicija yra vieninga. Ko nori Sirijos liaudis, Sirijos gyventojai iš ES? Manau, kad svarbiausias dalykas būtų kartu su jomis pasitarti apie tai, Ką galima padaryti, siekiant padėti Sirijos gyventojams, kad e, būtų atliepta jų lūkesčiams, pereinant prie demokratinio režimo. Pavyzdžiui, politikų ar parlamentarų buvimas Sirijoje jau yra savaime labai naudingas dalykas, nes tai yra jau tam tikra apsauga e, partijoms ir uh, manau, kad e, galime jau pradėti mąstyti apie tam tikrų struktūrų kūrimą, tam tikrų paslaugų teikimą, kurios leistų dabartinėmis ypač sunkiomis sąlygomis e, gyventojams e, vis dėlto išgyventi tą laikotarpį Ir čia taip pat jūs galėtumėte mums padėti, išgyvenant šią labai sunkę stadiją. Dėkoju, profesoriu. Na, o dabar mano kolega Mario David e, pasisakys savo raštu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti profesoriui Galijan ir daktarui Almalėjai už jų pranešimus ir liudijimus. Aišku, mes turime pripažinti, kad mes Europos parlamente labai atidžiai stebime įvykius jūsų šalyje. Taip pat mes e, stengiamės remti bet kokį žingsnį, kuris užkirstų kelią šiam neleistinam kraujo praliejimui ir padėtų uh, įdėkti demokratijos vertybės. Noriu paklausti keletą klausimų. Profesorius Galijan kalbėjo apie konkrečius žingsnius, konkrečias priemonės, e, kurių tiek Europos parlamentas, tiek Europos Sąjunga galėtų imtis. Tačiau gal būtų galima suformuluoti konkrečius žingsnius, konkrečias priemonės, su kuriomis galėtume kreiptis į tarybą, kurios padėtų sustabdyti kraujo praleimą, įdėkti demokratiją. Aš nesu tikras, ar aš teisingai pasakiau. Manau, kad demokratija gali arba būti, arba nebūti. Negalime pasakyti, kad visuomenė taptų demokratiškesnė. Antras dalykas. Jei, um, būt, jei yra Irano valdžios e, tokia praktika, kaip Iranas gali reaguoti į e, įvairius sukilimus, gal galėtumėte pakomentuoti, ar Sirija turi panašių praktikų, kalbant apie Siriją ir Libaną. Ar yra koks naujas teisės aktas ar nauja praktika, kurią Sirijos valdžia planuoja šioje srityje? Ir trečias dalykas siekiant nukreipti visuomenės nuomonę nuo įvykių. Galbūt yra tam tikrų pokyčių pasienio zonoje tarp Sirijos ir Izraelio. Floor, Dabar kreipsiuosi į uh, vidurio rytų darbo grupės pirmininką. Ačiū, ponė pirmininkė. Buvo Labai įdomu klausytis mūsų svečių. Noriu pabrėžti, kad mes su visu galimu solidarumu remsime jūs. Jūs kalbėjote apie stabilumą, o stabilumas negalimas be laisvės ir demokratijos. Europos kontinente jau 70 metų sužlugus sovietų sistemams kalbame apie stabilumą, tačiau tas mūsų stabilumas buvo kapinių ramybės stabilumas. Todėl jei jūs dabar galėtumėte pasakyti, kokiu žingsniu mes galėtume imtis, tai pasakykite, nes mes nenorime kištis į jūsų reikalus, nenorime būti pernelik um, besiveržiantis į jūsų reikalus. Noriu paklausti vieną klausimą ir atspindėti vieną situaciją. 2008 metais, e, kultūros metais, Europos parlamente kalbėjo Damaskos e, atstovas. E, vyko tikrai puikus debatai apie religijas, religijų įvairovę, kultūrų įvairovę ir taip toliau. Aš kreipiausi į šį Damasko atstovą savo laiške, prašydamas netaikyti smurtinių uh, žingsnių savo šalyje, tačiau jis paskambino man ir pradėjo ginti savo režimą. Noriu paklausti, kaip skirtingos musulmonų grupės. Mes žinome, Asadas, diktatorius, e, levitai vėlgi gina savo valdžią. Tačiau kokia yra sunitų situacija? kokią demokratijos koncepciją jie turi. Taip pat noriu paklausti, kaip krikščionys elgėsi toje situacijoje. Mane visą laiką žavėjo tai, kad krikščionys Sirijoje buvo toleruojami. Damaskė yra net ant vienos bažnyčios kryžius, bet kokioje kitoje musulmonų valstybėje tu tikrai nepastebėsite. Taigi, kokia krikščionių tikinčiųjų bendruomenės padėtis Sirijoje. Ir turiu pasakyti, kad e, mes e, ne tik remdamiesi loginiais principais, tačiau ir iš širdies linkime demokratijos Sirijai. Dėkoju. Kviečiu kolega Belderis yra koordinatorius. Mūsų darbo grupės ir yra delegacijos joms Izraelių pirmininkas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau priminti tai, ką sakė kolega Pöteringas. Dažnai norėčiau paminėti atvejį asmens, kurį daugelis iš mūsų pažįsta, kuris yra susirūpinęs dėl bažnyčių padėties Damaske. Jūs žinote, kad to susirūpinimo esama. Žinome, kad Sirijoje smurto vis daugiau. Tai yra peno pamastymams taikiantis faktai. Vakar dar gavau dokumentą, kurį gavau iš bažnyčių gynėjų rankų. Jie irgi kalba apie tas grėsmės, kadangi girdima daug pareiškimų, dėl kurių krikščionims ramiau netampa, netgi jeigu Hasado, Hasado nebebūtų valdžioje. O reikia prisiminti, kad mažumų šalyje gyvena daug, įskaitant kurdus. E, tiesiog neišvengiamai turi kilti klausimą, kaip tas mažumas integruoti. U išorės jėgų kišimosi be abejo verta būtų išvengti. Tačiau kai kurie liudytojai sako, kad tų, to išorinio kišimosi vis tik esama. Pavyzdžiui, kokią įtaką e, jūsų šaliai turi Iranas šiuo metu. Kita vertus, dažnai kalbam apie džihadistus, ekstremistus. kurie skatina griebti smurto. Ir tą smurtą visai kursto. Ką galėtumėt pasakyti? Dėkoju. E, kolega yra delegacijos ryšiams su Turkija. E, narė, dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį. Manau, kad esate susipažinę su rezoliucija, kur priėmė Europos parlamentas dėl Sirijos. Turėjote ten matyti mūsų reikštą paramą demokratiniam judėjimui ir laisvėj, mes merkėme e, labai ryštingai smurtą. Bet jūs taip pat turbūt pastebėjote, kad nebuvo ten paskelbta raginimo Bašaro Lasadui pasitraukti iš valdžios. Taip pat nebuvo jokių nuorodų dėl taip vadinamų nusikaltimų žmonijai. Tokių, kaip juos išreiškia Human Rights Watch organizacija, pavyzdžiui. Aš manau, kad tie klausimai, kuriuos uždavė kolegos, rodo ES paramos e, riga, e, ribas. Ir visa tai dėl to, kad neaišku, kaip situacija klostysis toliau. Pirmiausia, dėl to dialogo norėčiau, kad paaiškintumėte. Jūs sakote gana prieštaringus dalykus, jeigu sakoma, kad politinis dialogas yra susijęs su tam tikromis sąlygomis. Jūs jau bent taip sakėte, ponė Malek. Tokių kaip, pavyzdžiui, politinių kalinių paleidimas, tankų išvedimas iš gatvių, teisė burtis. Uh, Jeigu tos sąlygos yra paskelbtos, tai reiškia, kad yra pasirengta dialogui, įskaitant ir dialogą su režimu. Tačiau jūs sakote tuo pat metu, kad neįmanomas dialogas su režimu. Na, suprantu, kad klausimas yra šiek tiek keistokas, tačiau jis yra politinių diskusijų dalis. Diskusijos nebus paprastos, tačiau mums reikėtų šį beitą paaiškinti. Ar jau Damaske nebuvo kažkokių dialogų užuomius, jeigu taip, su kokiomis partijomis? Aš manau, taip pat yra būtina suprasti, kaip viskas vyksta aplink režimą, pažiūrėjau, ar šiandien armijoje ar kitose e, režimo struktūrose susidurima su dezertiravimo atvejais, ar jaučiama, kad struktūra byra, ar galite jausti išorės paramą. Na, suprantame, Irano snaiperiai dalyvauja, premdami ir e, jūsų šalies režimą, tačiau kokių būsimų sąjungininkų ryšius galite uh, tikėtis e, sužlugdant režimą. Beje, svarbus yra visas e, konflikto artimuosiuose rytuose konflikto kontekstas. Vis norėčiau e, paklausti, kokios paramos tikitės, juk galima būtų sulaukti Junktinių tautų saugumo taryboje rezoliucijos, tai reikštų jums platesnę tarptautinę paramą. Tuo būdu būtų galima priversti Bašarą Laksadą greičiau palikti valdžią, kai dėl Turkijos. Turkija vykdė labai stiprų spaudimą ir galiausiai e, dabar e, manoma Turkija, kad ši valdžia negali teikti demokratinių siūlymų. E, Turkijoje vyko susirinkimas, apie kurį jūs minėjote. Žodžiu, Turkija dabar daro viską, kad jos santykiai su jūsų šalimi būtų pertvarkyti, nes egzistuoja tam tikrų iš su senuoju režimu, o dabar bandoma šiek tiek tuos santykius pakreipti kitur, užmesgant santykius su opozicija. Ką jūs manote apie tokią kaiminę šalį kaip Turkija, kuri regione vaidina vieną iš svarbiausių vaidmenų. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį prelegentams, kad galėtumėte atsakyti po 10 minučių kiekvienam. Matote, kad susidomėjimas diskusijomis yra tikrai didžiulis, klausimų užduota daug. Daktarė Almalech, jūs pirmas turite galimybę atsakyti, prašom. Dėkoju. Buvo kalbama apie krikščionis, kurdus, apie etinės mažumas ir kitas. Buvo kalbama taip pat apie er, kitų religijų konfesinių atstovus Sirijoje. Gaila. Galbūt kai kam tai pasirodys, bet problemų šią srityje nėra. Naruf, davalybei keletą kartų buvo Sirijos ministras pirmininkas, dar seniau. Jis dalyvavo dėrybose 36 metais. Nuo tada kai kurie žmonės iš kitų šalių, noriu pasakyti, rašytojai rašė Prancūzijos e, vyriausybei prašydami nepalikti Sirijos likimo valiai, nes krikščionis, kurdai ir kitos mažumos patirs pavojų. Tuomet tai buvo tikrai ne juokas. Dabar režimas veikia lygiai taip pat. Norėčiau pakviesti politikus, žiniasklaidos atstovus. Aš jau 15 metų nuolatos girdžiu vieną ir tą pačią dainelę. Kas bus daroma krikščionių atžvilgių, kas bus daroma taip ar kitaip. Mes norime, kad Sirijoje būtų kuriama demokratinė santvarka. Faris Enhori, buvęs e, Sirijos ministras pirmininkas, yra krikščionis. Niekam tada nekilo klausimo, kodėl jis yra ministras pirmininkas. Hašimila Tasi buvo Sirijos prezidentas. Jis išvyko. E, po to kitas krikščionis tapo Sirijos prezidentu nieko neatsitiko, niekas dėl to neprieštaravo, dėl etninės ar kilmės ar religinių įsitikim, niekas neprieštaravo. Sirijoje vyksta ramus taikus gyvenimas tarp atskirų mažumų. Tie galima pasakyti. Asado režimas bando kurti kažkokias legendas, kuriomis mes netikime. Jis bando kiršinti krikščionis, musulmonus ir panašiai. Dabar mes dirbame opozicijoje, mes dirbame su visais žmonėmis. Turime krikščionių, alevitų, drūzų tikėjimo atstovų. Visi mes pirmiausia esame sirai. Žmonės išėję į gatves kalba apie Siriją kaip vieningą šalį. Jie sako, Sirija tai yra vienis. Tad Nežinau, kaip daugiau galiu paaiškinti tai, kas mano šalyje vyksta. Mums šis klausimas netrodo pavojingas, nes mums visiems reikia gyventi visiems kartu. Pavyzdžiui, mano mokytoja Mosovo Sivai buvo iš musulmonų brolių draugijos. Musulmonų brolyje Brolyje ilgą laiką vadovavo e, atstovas, vad, žmogus vadovavęs musulmonų brolyje, tai buvo nuo 45-49 metų. Kodėl ap, dabar apie tai klausimą, nes mūsųse šitų problemų ne, nėra. Aš manau, kad ateitis bus palanki visiems šiems žmonėms. Todėl, kad visi tie žmonės dabar jaučiasi blogai vidujei, kaip ir aš pats. Dabar mes jaučiamės esą darbininkai kaip Alhasado ūkio darbininkai, nes jis mūsų šalį laiko savo ūkiu. Mes atsisakome tokio požiūrio ir norime jį pakeisti. Visi Sirijos žmonės iš visų nepaisant jų konfesijos, nepaisant jų etinės priklausomybės, nori laisvės, nori demokratijos. Svarbu, kad būtų apsaugoti visų šių žmonių interesai. Ir mes dėl kažkokios grėsmės ar prieš priešos ar atskirų religijų nejaučiame jokio nerimo ar pavojaus. Be to, girdėjau, kad kažkas iš bičiulių kalbėjo apie Irano galimą įtaką. Apie tai, ką Iranas veikia Sirijoje. Mano supratimu, daug sirų iš opozicijos mano, kad Irano režimas padeda mūsų diktatoriškajam režimui. Abu šie režimai yra tokie patys, jie yra diktatoriški režimai. Ajatolų režimas yra pagrindas Irano režimui ir yra, tai yra diktatoriškas režimas, mūsiškis tai yra taip pat diktatoriškas režimas. Buvo sukurta religinė strategija kurti tam tikrą ryšį tarp Irano ir Sirijos. Irano žmonėms tai buvo atviros duris atvykti į Siriją ir veikti ten, ką nori. Dabar, mano supratimu, turime savo šalyje revoliucinės armijos atstovų iš Iranų, kurie atvyko padėti mūsų režimui. Kai kurie iš tų žmonių buvo sulaikyti, nežinau, kur jie yra. Buvo sulaikyta ir Hezbollah, du atstovai iš Libano. Visi tie žmonės nori padėti Sirijos režimui išlikti. Todėl, kad jie yra tuo suinteresuoti. Sirija kaip režimas yra tiltas tarp Irano ir Hezbollah judėjimo Libane. Tad nori kai kas, kad tas režimas išliktų, nes jiems jis yra reikalingas. I, uh, kai kas iš jūsų taip pat teiravosi apie dėrybas ar dialogą galima su režimu. Režimas pakvietė kai kurios opozicijos asmenys Tačiau niekas iš opozicijos atstovų nesutiko vystyti dialogo su režimu, nes šis režimas yra žudikų režimas. Tris mėnesius teikime klausimus režimui. Ar esate tikri, kad norite dialogo? Jeigu taip, tai tuomet turite išvesti iš gatvių tankus, kariuomenę E, liepti specialiosioms tarnyboms nustoti kankinti žmonės, kad žmonės galėtų <clears throat> gatvėje taikiai išreikšti savo mintis. Mes taip pat sakėme, kad privalu paleisti politinius kalinius. O dabar jų yra vis naujų, turime jų 15 tūkstančių. Seniau jų buvo 5 tūkstančiai, dabar jų iš viso yra apie 20 tūkstančių. Areštuoti jie yra už nieką, antiteisiškai. Tačiau režimas nekreipia dėmesio į tai. Mes esame opozicijos nariai ir bandome užmėgsti kontaktus su kariuomenė. Armiją aš matau kaip dvi pusės. Viena pusė yra Alasado pusėje, kurie nori išsaugoti režimą, jų yra 16 tūkstančių. 16 tūkstančių karių. Jie yra labai artimi Asado šeimai, jie aišku tokiais ir išliks, jie ir toliau puldinės žmonės ir panašiai, tačiau likusi kariuomenė nėra tokia artima, jie yra labiau artimi žmonėms. Galite pamatyti daug kariškių, kurie palieka kariuomenę. Kai kas iš jų išvyko į Turkiją, aš su jais susitiksiu netrukus po keleto dienų. Galbūt netrukus didelė kariškių dalis pabandys daryti kažką, kad režimas būtų sustabdytas, kad nebebūtų žudomi žmonės, kad nebebūtų liemas kraujas. Aš manau, tai tikrai įvyks. Dėkoju ir atsiprašau, kad viršijau galbūt sakymo laiką. Dėkoju. Na, baigėme pozityvę gaidą, nes bet kurioje visuomenėje kariuomenė yra labai svarbus segmentas. Prašom, profesoriu, žodis jums. Dėkoju už pateiktus klausimus. Aš manau, kad padėtis yra labai sudėtinga ir aišku, yra tam tikros įtampos dėl religinių aspektų. Keturi ar penki klausimai buvo pateikti, į, e, į kuriuos atsakydamas turėčiau kai ką patikslinti. Toliau daugumos mažumos klausimas. Taip. Tokia e, problema kyla ypač laikotarpiai po Asado. Toliau e, išorinė intervencija, dialogas su valdžia, ką opozicija čia daro ir, ir kokie jos santykiai su režimu. Ketvirtas klausimas - kariuomenė, jau buvo atsakyta, bet galim dar kai ką patikslinti. Ir penktas klausimas - būsimi alijansai užsienio politika ateityje ir e, regione svarbios valstybės Turkija. Turkija čia vadina labai svarbu vaidmenį. Taip, dabar e, dauguma ir mažumas. Man atrodo, kad čia yra istorinių argumentų. Sirijoje niekuomet nebuvo religinių konfliktų. E, Tai yra galbūt vienintelė valstybė istorijoje, tai yra kultūrų e, sankryža, labai didelė etninė kultūrinė įvairovė. Ir galbūt dėl to žmo, žmonės išmoko e, gyventi kartu, palaikyti dialogą. Tai vienintelė valstybė, kuri neturi nacionalinio nepriklausomybės uh, e, iškovojimo vado, bet, bet keturis. Ket, ke, ke, keturi, keturios asmenybės, kurios yra skirtingų etninių e, kilmių, tačiau niekuomet jie negalvojo ir nesuvokė savęs kaip vien tik tai tų etninių e, mažumų atstovai, jie save suvokia kaip, kaip Sirijos piliečius. Tai vieninte, Sirija buvo vienintelė valstybė regione, kurios e, pr, pirmas premjeras po nepriklausomybės buvo krikščionis. Tai atspindi bendrą atmosferą ir, ir kultūrinį kontekstą, kuriame gyvena siriečiai. Iš tikrųjų nėra tam tik jokių barjerų ir pertvarų tarp tarp žmonių, religinių e, ar kitokių pertvarų, etninių. Ir nėra taip pat į klanus pasidalijusio elito, nes kai tai būna, tai būna pavojinga. Alevitai, sunitai, e, nėra čia šito požiūrį susiskaldę ir e, šito požiūriu jie yra vieningi, taip pat nėra susiskaldimo ir religinių požiūrių, galbūt išskyrus kurdų partiją, nes kurdų partija remiasi daugiau e, nacionaliniu e, pagrindu, o ne etniniu. Toliau, e, socialiniu, sociologiniu požiūriu iš tikrųjų labai maža rizika konflikto, religinių pagrindų konflikto ar kitokio. Aišku, e, Dabar e, ir alevitai, ir krikščionys bijo ir gali būti eksploatuojama ta situacija. Iš tikrųjų, režimas sako, jog jisai juos e, saugo, tačiau istorijos metu jie patys apsigindavo, juos gindavo jų vaidmuo šalies statyboje ir e, šalies kūrimo procese ir todėl tai yra pagrindinė garantija prieš susiskaldimą ir todėl elitas yra vieningas. Ir jeigu e, rytoj iškils tokių grėsmių, tai būtent e, įvairių konfesijų atstovai ir krikščionys ir, ir, ir, ir kiti pasakys, baigim tos nesutarimus nes e, kuomet jau yra buvę tokių e, sunkumų, tas mažumos bendruomenės jau yra sprendę tos klausimus susitikdamas e, ir išspręsdamas tos e, konfliktus. Aš manau, kad siriečiai šio požiūriu yra labai išmintingi ir jie nepapuls į religinių karų pinklės. Musulmonai, be jokios abejonės, šiandien uh, kaip ir kitose arabų šalyse, turi tam, tikrą, tam tikro jautrumo religinių požiūrių, kaip beje, pavyzdžiui, ir Turkijoje. Ir nuo to laiko, kai Erdogano partija atėjo į valdžią, jau nebedominuoja Irano modelis. Ima dominuoti turkų modelis. Musulmonai visur pasaulyje e, suprato, kad Turkijos modelis leidžia suderinti demokratiją su islamu ir kad tai labiau pasiteisina negu tie modeliai, kurie pasireiškia konfliktais. Ir todėl psichologiškai, morališkai, politiškai yra e, stebimas atotrukis su Irano modeliu. Ir, ir, ir matomas ėjimas link pasaulietinio modelio ir todėl demokratijos sėkimas yra daug stipresnis, be kita ko, ir islamo partijose. Tai yra stipresnė tendencija negu e, religinės tapatybės e, ar, ar kultūrinės kažkokios praktikos akcentavimas. E, Toliau, laikotarpis po Asado ir išorės intervencija, intervencija iš išorės užsienio reikalų ministras e, Sirijos atvirai pasakė, jog Iranas teikia mums pagalbą, bet kokia, koks yra pobūdis tos pagalbas. Aišku, tai yra saugumo ir kariniai patarėjai, galbūt uh, kai kurie kiti aspektai, kol kas dar nežinom kon konkrečiai, kas tą pagalbą teikia Irano vardu ir negalim kol kas e, jokių kaltinimų pateikti. Kol kas Irano veiksmai apsiriboja tam tikrą moralinę paramą ar politinę paramą ir, ir, ir ekspertų pagalba. E, jis. Yes bent jau save laiko mūsų režimo sąjungininkų. Dialogas su režimu. Prieš kurį laiką dar siriečiai, kaip ir vakariečiai, mane, jog galima pasitikėti Bašaru ir kad situacija gali padėk, pa, pagerėti ir kad gali būti remiamasi e, karinėmis struktūromis. E, siekiant demokratinių e, reformų valstybės aparatu, tačiau tai buvo fiasko, jisai e, neparodė gebėjimo atsiriboti nuo tos karinės e, huntos, represinių struktūrų huntos ir, ir, ir nesugebėjo atliepti e, piliečių lūkesčiams. Ir visos jo pasakytos kalbos buvo skirtos tik tai jo dvarui, bet ne piliečiams ir niekuomet realiai nebuvo demokratinės reformos daromos. Niekuomet jisai nesakė, jog jo e, kadencija turi pasibaigti 2014 metais. Jis niekuomet e, nesakė, kad pasibaigus tai kadencijai jis išeis iš valdžios ir jis niekuomet nepasisakė už e, sąžiningus prezidento rinkimus. Ir žmonės, ir, ir, ir tuo pat metu jisai duoda įsakymus šaudyti į į demonstrantus. Ir e, iš tikrųjų šaudama tikrais šoviniais. Taip pat e, yra e, visokios šukavimo operacijos ištisose kvartaluose vyksta siekiant e, E, sulaikyti nepageidautinus asmenis, e, yra išjungiamas internetas, elektra, siekiant iz izoliuoti žmonės, jie suimami, kankinami. Ir 53 žmonės yra nukankinti nuo įvykių pradžios e, mūsų šalies kalėjimuose. Aš jau nekalbu apie 15 tūkstančių kalinių ir, ir 2 tūkstančius kankinių. Jeigu opozicija ir politinės partijos e, sutinka dalyvauti dialoge be, be jokių sąlygų, tai, tai yra, jeigu bus ir toliau kankinami ir, ir, ir sulaikomi žmonės, tai jok, koks gali būti dialogas. Jokia opozicijos e, e, partija ar, ar struktūra negali sutikti su tokiu dialogu, nes e, prarastų bet kokį autoritetą žmonių akise. Komet žmonės sako vieną penktadienį, kuomet buvo, kuomet jaunimas siekė dialogo ir tas penktadienis buvo padintas dialogo penktadieniu, vis dėlto jis pasireiškė tuo, kad buvo atmestas realus dialogas, nes šalies vadovas pasakė, kad jisai priims visus sprendimus dėl sustikimo darbo tvarkės ir visų kitų klausimų. Tad koks, koks yra tuomet tikslas bendro kalbėjimo? Juk je, je, je, jeigu jisai nusprendžia viską, ir kas dalyvaus tame dialoge ir kaip viskas vyks. Kitaip sakant, opozicija buvo praktiškai visiškai uh, E, nušalinta nuo dialogo ir nuo dialogo rengimo. Tai yra ne dialogas, tai yra diktatūra ir e, tai visiškai sutampa su dabartinės valdžios žaidimo taisyklėmis. Tai yra iš mūsų pusės ne dialogo atsisakymas, o netikro, to e, sufalsifikuoto dialogo atmetimas. Mes negalime sutikti su E, dialogų tik tai su sąlyga, kad represijos bus sustabdytos. Ir dėl to negali būti e, deramasi. Tai yra iš ankstinė sąlyga. Nes e, jeigu įremtas įsmilkinį pistoletas, koks gali būti dialogas tuo metu? Aš manau, kad opozicija visiškai sutarė šituo klausimu ir dialogas kurį režimas organizavo prieš keletą dienų, patyrė fiasko, nes e, joks opozicijos narys, jokia partija, joks žmogus ne, iš opozicijos stovyklos nesutiko dalyvauti tame dialoge. Ir aš manau, kad tai buvo tikras fiasko, todėl kad uh, toks pasiūlymas iš tikrųjų ne, ne, ne, nebuvo absoliučiai naudingas ir nebuvo galima priimti. Ar siriečiai mano, kad kurią nors dieną armija gali pradėti veikti? Aš, kaip opozicijos narys, nemanau, kad galime, mm, kad, kad reikėtų galvoti, kad armija turi susiskaldyti ar tapti silpnesnė. Aš manau, kad armija turi būti stabili, tai būtina, kad būtų galima užtikrinti tinkamą, e, tinkamą padėtį po Asado. Ir kariuomenė kaip po tokia visa nedalyvavo represijose, tik tai atskiros jos struktūros e, tame dalyvavo ir aš manau, kad e, Sirijos kariuomenė suvaidins dar svarbu vaidmenį atejus laikui. Aš manau, kad e, dabar jau laikas e, pasakyti, jog nebegalima pasitikėti Bašaru, jisai nebegali vadovauti demokratinio perėjimo prie demokratijos laikotarpiui. Manau, kad tas perėjimas bus užtikrintas nacionalinės tarybos pereinamosios, į kurią įeis ir kariškiai, kurie e, nesusitepia rankų ir taip pat opozicijos e, nariai, kad e, ši struktūra parengtų Siriją naujai demokratiniai erai. Aš manau, kad Sirijos e, krizės vienas iš specifinių aspektų yra tas, kad uh, regiono valstybės čia vaidina svarbesnį vaidmenį negu e, tarptautinė bendruomenė, nes e, Irakas, Turkija, kitos regiono valstybės vaidina svarbesnį vaidmenį negu, pavyzdžiui, jungtinės valstijos ir todėl mes turime dirbti su tomis regiono valstybėmis. Manau, kad vienintelis e, sprendimas Siekiant, kad e, demokratija Sirijoje būtų tinkamai suprasta ir kad, e, ir, ir, ir kad vyktų dialogas su tomis regiono valstybėmis. Beje, aš sveikinu Turkijos užsienio reikalų ministro e, vizitą, jisai turi taip pat nuvykti į Iraną ir Persijos įlankos e, valstybių regione e, lankysis. Aš manau, kad šiame kontekste labai svarbu, kad e, Europa paremtų šių valstybių, kurios svarbios regioninių požiūrių, Turkijos, Irano pastangas. Ir kad šie klausimai būtų atskirti nuo Europos konflikto su Iranu dėl brandolinių klausimų. Tie dalykai turi būti atskirti. Norint padėti Sirijai išsikapstyti iš krizės, išeiti iš aklavietės, reikia, kad vyktų e, veiksmingas dialogas tarp turkų, e, egiptiečių, iraniečių. Ir manau, kad e, žiūrint per šią prizmę, Iranas ne, nemanys, kad e, Sirija užims priešišką Iranui poziciją. Mes ir nenorim užimti tokios pozicijos, mūsų pozicija nenukreipta prieš jokią kitą valstybę, mes norime bendradarbiavimo santykių su visomis regiono valstybėmis, tas bendradarbiavimas turi remtis abipusę pagarbą ir abipusę naudą ir manau, kad jūs taip pat puikiai suprantat, kad, kad taip turi būti. Oh, Labai ačiū. Labai trumpai turiu pasakyti, kad skirtingomis progomis buvau susitikęs su prezidento Asadu. Manau, kad visą laiką, visą laiką galvojau, kad jį, jį labiau kontroliuoja jo tėvo sargybiniai. Deja, to niekada nebuvo. Aš manau, kad uh, dabar jau per vėlų bet kokiams e, kitokiams dėryboms. Nebuvo kalbėta šiandien apie tai, tačiau e, jei mes e, demokratinėje visuomenėje imsime tam tikr, imsimės tam tikrų priemonių, jei aš čia kalbu apie Rusiją, Kiniją, Braziliją, jei pažvelgsime, kaip šios valstybės e, reaguoja į Sirijos ir Libijos krizę, tai tos reakcijos yra skirtingos. Kalbant apie Sirijos ateitį, aišku, kultūrų dialogas, e, taikus tautų egzistavimas, e, tikimės, kad ir toliau bus įmanomi. Kalbant apie vakarykščius išpolius e, prie ambasadų, mes šios išpolius e, smerkėme. Tačiau turime pagalvoti apie konkrečias priemonės, leidžiančias užkirsti kelią kraujo praleimui. Nemanau, kad įšaldžius pono A ar pono B sąskaitas e, mus lydės sėkmė, ar jai pasisakysime už invaziją, kaip e, buvo pasirinkta Libijoje, tai irgi vargu, ar tai pasiteisins Sirijai. O baigdamas noriu paprašyti ne tik jūsų asmeniškai, tačiau ir Sirijos žmonių palaikyti ryšį su mumis ir linkiu ko geriausios kloties jums. Labai ačiū. Kaip matote, yra solidarumo. Mes labai vertiname šiandien išklausytą informaciją. Ačiū už tai, kad supažindinote mus su realybė, su to, kas vyksta jūsų šalyje. Ir visų kolegų mūsų komiteto vardu linkiu Jums ko geriausios kloties.